Okay, colleagues, it's um, nearly 10 past 9. Kolegos, jau 10 mm, minučių po 9. Žinote, kad pusę dešimtos prie mūsų prisijungs nacionalinių parlamentų kolegos tam, kad aptartume e, vystamosios pagalbos tikslus iš 24 šalių parlamentų kolegos atvyko, tai labai svarbus posėdis, tikiuosi jūs pasiliksite, taip pat ir e, kelių Afrikos šalių parlamentarai ketina dalyvauti šiame posėdėje. Ir tikiuosi, kad e, pasiliksite salėje ir išklausysite taip pat jų paskumą apie tai, kaip jie gyvendina tvaraus vystimosi tikslus. Bertės mano fondo atstovai taip pat e, papasakos, kadangi jie rengia ataskaitas jungtinėms tautoms ir Bertelsmanas Tikiuosi, kad visi žinote, kad e, šią savaitę, šį savaitę parlamente yra Afrikos savaitė ir 18.45 minutės e, vyks renginiai susijęs su rinkimais Afrikoje, o rytoj parlamento pirmininkas e, organizuoja didelio masto aukšto lygio konferencija, kurioje dalyvaus daug Afrikos šalių atstovų. Ir raginame jūs dalyvauti šioje konferencijoje, tam pasisakyti, tikiuosi, kad dalyvausite prieš, perinant prie sustikimą su nacionaliniu parlamento atstovais, vyks du balsavimai, pirmiausiai pasitikrinkime ir veikia balsavimo įranga, dar panas Venta nori prieš tai pasisakyti, ačiū pirmininkė. Aš ką tik gavau informaciją iš dviejų kolegų, kurie yra mūsų komiteto nariai, tačiau buvo užstrigę transportos pūstyse ir dar nespėjo atvykti posėdį, bet yra jau pakeliui, ponas Zelleris ir ponas Riubikas, tačiau jau yra 10 minučių po 9, dar galime minutę palaukti, tačiau tikrai būtų gerai, kad jau pradėtume balsuoti. Tikiuosi, sako ponas Venta, kad sugebėsime sustarti, pasiekti kompromisą. Ar galėtume atlikti bandomąjį balsavimą dabar? Paspauskite visi po kokį nors balsavimo mygtuką. Bet kokia atveju yra techninių problemų, tai prieš pat balsuoti reikia jas išspręsti.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 nacionaliniais parlamentarais. Pirmasis pranešimas yra dėl lyčių lygybės. Pradėkime nuo trečiojo kompromiso. Už prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas už prieš. Pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo. Pradėm balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 21 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta Penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko ir pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 35 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 10 už, 11 prieš mes susilaikė, 306 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl septintojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 48, manau, kad pritarta, tačiau Sunku įvertinti balsavimo rezultatus, pradėm balsuoti elektroniniu būdu, dėl 48 balsuoti baigiame, pritarta ta pačia balsų dauguma, dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime dėl 57. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, atmesta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 58, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 59, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Šešiasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl šešiasdešimto, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 61, kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmestas 63, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 63, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame atmestą. 64. Kas už, Pasitikrinkime dėl 64, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 65. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 65, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Manau, kad pritarta. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta, nes 11 už 11 prieš pakeitimas, žodžiu, numeris pirmas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo žodžių. Balsuoti baigiame. Atmesta ir vėl 10 už, 10 prieš. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl šeštojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmestų. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta aštuntasis. Pasitikrinkime iš karto dėl jo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, Pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 15, balsuoti pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 16 pakeitimas, kas už, Pasitikrinkime dėl 16, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balsų persvarą, balsuojame dėl nuomonės projekto vardiniu būdu. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Vienas žmogus yra įstatęs savo kortelę į balsavimo įrangą, tačiau nebalsuoja. Jeigu toks yra pasirinkimas, tai viskas gerai, tačiau pasitikrinkite. Ir jeigu ketinate balsuoti, paspauskite kokį nors mygtuką. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų dauguma, sveikiname Lola Sančias. Dabar dešimtasis darbo atvarkės klausimas, dar viena nuomonė kurią parengė moterų komitetas. Florent Marcelėsiu yra pranešėjas. Ar norite tarti žodį prieš balsavimo pradžią? Prašau. Labai ačiū. Tik norėjau pasakyti, kad e, praėjusią savaitę 23 e, dieną dalyvau konferencijoje Bonoje ir ten buvo svarstomi taip pat ir su ryšių lygybės ir klimato teisingumu susiję klausimai ir džiaugiuosi, kad parlamento atstovai galėjo šiame komitete dalyvauti, galime pranešti apie parlamente rengiamą nuomonė, tai yra COP23 pakeitimas, e, pirmas kompromisas už prieš susilaiką pritarta, šeštasis pakeitimas už prieš susilaiką pasitikrinkime dėl šeštojo pakeitimo. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Dėl šeštojo pakeitimo balsuojame. Vis dar balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Dar kartą, dar kartą. Pasitreniruokime, balsuokime dar kartą. Šeštasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl septintojo. Atmesta, akivaizdu. Baigiame. Dabar matau, kad atmesta. K. Priimta. Dvyliktas pakeitimas už. Atkrenta, kurio nereikia balsuoti. Antras, B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penkioliktas už, prieš susilaiko priimta Balsuojame dėl 15 kortelėmis. Prasideda balsavimas. Visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 18 už, prieš, susilaiko, balsuojame dėl 18. Has everybody voted? Votes closed. Baigiame. Atmesta. 20 už, prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko priimta. 2 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, nereikia balsuoti dėl 26, jis atkrenta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, Susi... Balsuojame 91 kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 35 balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavo? Priimta. 36 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. H kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 38 už, prieš 38 balsuojama kortelėmis. Baigime. Atmesta. 43 už. Dėl 38. Trisdešimt devintas. Trisdešimt devintas už, prieš devintas, už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar 403 už, prieš, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko. 45 balsuojame kortelėmis, pradedame. Baigiame. Pritarta. 46 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmasis kompromisas. J kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. 55 už, prieš, susilaiko atmesta. 57 už, prieš, susilaiko 57 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Primta. 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 už, prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimtas. Norėčiau atšaukti šešiasdešimtąjį pakeitimą. Šešiasdešimt pirmas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame už visą nuomonę su pakeitimais. Vardas balsavimas prasideda. Baigiame. Balsų dauguma nuomonė pritarta. Dėkoju. Dabar kolegos pereisime prie kito mūsų darbo atvejas klausimo tiesiog trumpą pertraukėlę, kol nacionalinių parlamento atstovai susės salėje. Okay, colleagues, we're gonna make a start. Kolegos, pradėkime darbą. Prašau visiems susėsti vietas. Pradėsime posėdį. Šiek tiek vėluojame, bet žinau, kad mūsų svečiai iš nacionalinių parlamentų ir Panafrikos parlamento turi susirasti šią salę ir taip pat vietas salėje. Tai nėra lengva. Europos parlamento vystimosi komiteto vardu man malonu pasveikinti visus susirinkus šį rytą. Tai yra labai svarbus keitimasis nuomonėmis su jumis iš mūsų perspektyvos ir manau, kad tai bus jums naudinga. Šiandien norėtume kalbėti apie jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą ir aptarti su jumis pristatyti jums ES ketinimus, kaip turėtų būti gyvendinami tvaraus vystimosi tik, e, tikslai. ES vidaus politikoje dėl konsensuso e, vystimosi klausimais. Taip pat norime ir jūs išklausyti, nes jūs turite savo požiūrį santykius su išoriniu pasauliu. Yra ir kiti aspektai susijęs su tvaraus vystimosi tiklais, tai yra nacionalinis įgyvenimas. O ES turėtų pasirūpinti, kad mūsų vidaus politika, ES politika leistų įgyvendyti tvaraus vystimosi tikslus. Bet šiandien kalbėsime apie išorės aspektus ir sutelksime dėmesį į konsensusą dėl vystimosi. Aš esu e, Linda Makavan, esu pirmininkė šio komiteto ir mūsų komitete yra įvairiausių ES valstybių narių atstovai, taip pat įvairių politinių frakcijų, e, politinių partijų atstovai. Norėčiau dar kartą pasidžiaugti tuo, kad esate čia ir manome, kad pasikeitimas nuomonėmis bus naudingas. be parlamentarų, mūsų parlament, europarlamentarų turime atstovų iš Junktinių tautų, Europos komisijos ir ES išorės veiksmų tarnybos, kuri prižiūri mūsų užsienio politiką. Taip pat turime atstovų iš Bertelsmann Štiftung ir tvaraus vystimosi sprendimų tinklo. E, mes jums pateiksime informaciją, ką mes darome gyvenime tvaraus vystimosi tikslus antroje sesijose. Mano kolegos padės moderuoti, vesti šias diskusijas ir dabar perdusiu žodį kolegijai Elenė Terokarus. Bet prieš pradedant, pradedant posėdį norėčiau praktinius dalykus pasakyti. Šis posėdis bus transliuojamas internetu, Jeigu norite, galite dabar nusiųsti žinutę žmonėms, kurie norėtumėt, kad matytų šį posėdį. Bus vertimas į visas oficialiasias es kalbas išskyrus olandų, slovėnų, maltų, latvių ir gėlų. Taigi yra vertimas, matote kabinas aplink kambarį, galite pasirinkti numerį vertimo kabinos, kurie atitinka tą kalbą, kurią norite klausytis vertimo turite ausinės, matote numerius kabinų, pasirinkite tą kalbą, kurios norite. Šio komiteto nariai, vystimosi komiteto nariai gali pasisakyti, paprašyti žodžio pakeldami ranką. Jeigu norite, tiesiog pakelkite ranką, jeigu norite kalbėti. O jeigu esate nacionalinio parlamento narys ir norite pasakyti, tai prašau užpildyti kalbėtojų korteles. Ant stalo turite kalbėtojų korteles, prašau jas užpildyti. Ir Pan Afrikos parlamento svečiai taip pat turėtų užpildyti kalbėtojų korteles. Ir jas atiduoti mums. Arba patys atneškite ar atneškite vienam iš mūsų darbuotojų, salės darbuotojų ir atneš pirmininkui tas korteles. Turime užtikrinti, kad visi turėtų laiko pasisakyti. Dabar galite tai padaryti, dabar jau užrašyti savo vardą pavardę ant kortelės bus dvi sesijos diskusijų. Pirma bus skirta skirtas Europos konsensusų dėl vystimusi, o antroji dalis bus skirta tam, kaip atskiros šalis įgyvendina tvaraus vystimosi tikslus. Ir prašau nurodyti kortelėje, kurioje sesijų jūs norėsite kalbėti ir kiek laiko norėtumėte kalbėti laiko, laiko turime riboti, žmonių yra labai daug, dėl to kalbėjimo laikas bus apribotas. Galbūt dvi, pusantros arba dvi su pusė minutės e, bus jums e, skirtos kalbėjimui, bus jungtas laikrodys, jūs matysite. Prieš pradedant sesijas noriu visus pakviesti pasižiūrėti vaizdo įrašą apie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą Tai buvo įrašyta e, švenčiant Junktinių tautų dieną. Prašau. The Sustainable Development Goals are an ambitious agenda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 Well, thank you very much for that video. It's made... Dėkuoju iš video, jungtinės tautos jį parengė. Ir netrukus išgirsime atstovą iš jungtinių tautų. Noriu padėkoti Anė Lyts, jinai yra viena iš mūsų kolegų, jinai padėjo organizuoti šios dienos renginį. Ir rytinėse sesijos pabaigoje jūs galėsite tomis pačiomis kortelėmis, kurias matės, matėte video pasinaudoti, pasirinkti, nusifotografuoti. Maždaug 20 minučių po 12 bus galima e, nusifilmuoti, nusifotografuoti, turėsime dar daugiau vaizdo medžiagos susijusios su tvaraus vystimosi tikslais. Dabar norime pakviesti jungtinių tautų atstovo pristatyti tvaraus vystimosi tikslus. Barbara Cišomonteilo yra jungtinių tautų vystimosi programos e, tarnybos vadovė čia Briuselėje. Jis yra didžiulė e, rėmėja, aktyvi rėmėja atvaraus vystimosi e, tikslų. Taigi žodis jums, Barbara. Dėkuoju. Nežinojau, kad bus video rodymas, jau nemažai kas pasakyta. Dėkuoju, kad pakvietė. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad organizavote šį renginį. Daug darbo mes turime atlikti, padaryti, kad tai neliktų vien diskusijos tarp uh, techniniais klausimais besirūpinčių žmonių, kad tai tikrai būtų politinės darbo atvarkės klausimas ir turėtume judėti prieki gana sparčiai. Esu tikra, kad turite galimybę aptarti, diskutuosite, bet tai darbo atvarkė skirta ir privačiam sektoriu, vietos vyriausybėms, parlamentams. Ir Europos parlamentas, taip pat nacionaliniai parlamentai susirinko kartu tai aptarti ir tai yra labai svarbus faktas. Tai vyksta, šis renginys vyksta pačiu laiku, tik baigėsi COP23 susitikimas ir ten buvo pabrėžta, kad tvaraus vystimosi tikslų darbo atvarkės yra labai svarbios ir būtina jas įgyvendyti skubiai, negalima atidėlioti, palikti to ateities kartoms. Tai mums liečia kasdien, tai mums, tie visi klausimai ir kiekvieną iš mūsų Tvaraus vystimuisi tikslai reiškia, kad mes nieko nepaliksime nuo šaly. Niekur nepaliksime. Yra išorės komponentas, yra vidaus komponentas, bet jūs esate parlamentarai ir savo e, šalise. Ir tai yra susijęs su realiais žmonėmis. Nieko negalime palikti nuo šaly, visiems reikia taikyti nacionalinę politiką ir gauti iš to naudos. Dėl to tvaraus vystimosi tikslai yra universali koncepcija, yra taikoma Europai ir bet kuriai kitai planetos valstybei. Apie tai plačiai kalbama Europoje, pati darbo atverkė yra labai pozityvi, susijusi su tvariu vartojimu, tvariu, tvaria gamyba ir pagrindinėmis teisėmis Kalba eina ir apie jaunus žmonės, jaunas moteris, žmonės apskritai. Paliečia daugybę klausimų, kurie yra konkretus ir specifiniai visoms mūsų šalims. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie užimtumą, kalba eina apie užimtumo užtikrinimą besivystančiose šalise, tai galbūt reikštų ir mažiau migracijos į Europą. Tai yra labai stipri, galinga darbo atvarkė ir pačiai Europai. Jeigu mes norime konstruktyviai įsitraukti šios darbo atvarkės įgyvendimą, galbūt mažiau reikia kalbėti apie problemas, bet daugiau kalbėti apie pozityvę ateities viziją ir apie jos įgyvendinimo terminus. Darbo atvarkė taip pat yra plataus užmojo. Kai kurie netgi sakė galbūt pernelyg plataus užmojo, bet tokie yra dėrybų rezultatai Ir dabar mes matome ir Bonoje, ir diskusijose dėl Paryžiaus susitarimo ši darbo atvarkė iš tiesų ir turi būti plataus užmojo, įtraukiant visus galimus veikiančius asmenis. Kodėl aš esu Briuselėje, dirbu Briuselio ofise ir dažnai būnu ir parlamente? ES yra fundamentalus darinys, su svarbiamis institucijomis ir valstybėmis narėmis ir norime, kad jūs būtumte, būtumėte lyderiai pirmose fronto linijose. Taip pat ir įgyvendinimo etape. negalima tam tikrų tikslų įgyvendinti, jeigu neturėsime ES valstybių narių paramos ir institucijų paramos. Štai tok, toks yra svarbus strateginis įgyvendimas. Džiaugiamės, kad konsensusas suformuluotas ir patiktas. Netrukus apie tai kalbėsime. Tai yra įsipareigojimas, kurį prisimė ES remiant ir gyvendinant tikslus e, atėnačiais 15 metų mūsų partn šalėse partnerėse. Mes prie to iš esmės prisidėjome, nes tai svarbus dalykas. ir tai apima skirtingas programinės dalis to plano ir mes turime apgalvoti, kaip reikėtų strategiškai bendradarbiauti tų tikslų gyvendinime. Kaip daugelis jų žinote, jungtinės tautos yra reformuojamos, nes mes norime e, atsinaujinti, kad galėtume atitikti mums iškeltus tikslus. 2030 metų darbo atvarkė jau nesusisi su tam tikrais sektoriais. Kalbama apie atskirius elementus, kaip jie galėtų tarpusavėje sąveikauti siekiant tikslų. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie skurdą, tai yra pirmas tikslas, taip pat reikia vertinti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, neligybę, lyčių klausimą. Taip ir buvo paminėta video medžiagoje. Jeigu kalbame apie ekonominį augimą, reikia ir kitus aspektus apimti. Ir visą tai mes turime uh, tinkamai aptarti ir organizuoti mūsų darbą. Nors pirmos sesijos e, tema ir nėra, bet aš norėčiau pabrėžti, kad visa tai gali duoti rezultatų, jeigu visi dalyvausime. ES kaip lyderė išorės atžvilgių yra svarbus komponentas, bet yra svarbus ir vidinis komponentas. Mes patys turime įgyvendinti savo įsipareigomus. Komisija daugia šalį suinteresuotųjų šalių platforma svarbi, komisija parengs apžvalgą ir ataskaitą dėl įgyvendinimo, tai bus po pusantrų metų ir bus apimti tiek išorės, tiek vidaus elementai. Čia yra remiamasi ir subsidrumo principos, išvelgianti tai, ką valstybės narės daro. Ir mes tai labai vertiname. Aukšto lygio forumas vyko e, šią vasarą Liepos mėnesį ir praėjusią. Ir buvo kelios Europos valstybės parengė savanoriškai ataskaitas, kuriuose pateikė tai, ką jos daro. Pavyzdžiui, Belgija surengs didžiulį susitikimą, kur pristatys savo ataskaitą Belgijos visuomeniai, privačiam sektoriu, jaunimui, vietos vyriausybėms pasidalins tą informaciją ir bus pateikta labai aiškiai gyvendinimo programa, kaip atrodo viešoji politika, koks skirtas biudžetas, kaip tai susijęs su privataus sektoriaus įtraukimu įgyvendinant iškeltus tikslus. Aukšto lygio politikos formai vyksta nuo darbo atvarkės patvirtinimo, tai vyksta kiekvieną Liepos mėnesį ir šalis savanoriškų pagrindų pristato savo apžvalgas ir ataskaitas. Tai svarbu, nes valstybės yra prisėmusios atsakomybę ir šioje naujoje darbo tvarkyje Nebebe, nebėra numatytų sankcijų toms valstybėms, kurios neprisima įsipareigojimų. Yra vyriausybiniai, instituciniai mechanizmai, bet ir kiti veikiantieji asmenys. Darbo tvarkė yra labai plati, kompleksiška ir neįmanoma būtų jos įgyvendinti, jeigu to imtųsi tik vyriausybės. Čia reikia įvairių veikiančiųjų asmenų įsitraukimo. Kartais čia būnant Bruselėje susidaro įspūdis, kad nelabai kas vyksta, bet iš tiesų vyksta labai daug. Jungtinės tautos gavo prašymus iš daugiau nei šimto šalių e, paremti tikslų įgyvendinimą ir šiuo metu mes jau e, siunčiame misijas į pusę iš tų besikreipusių šalių Jaunių tautų vystimusi programa, programa e, yra kaip vadovaujantis elementas ir yra vertinamos tos vystimosi programos, ar tai yra suderinta su tikslais, kokios yra spragos, trūkumai, ką būtų galima suderinti, kokia yra statistika. Taigi iš tiesų vyksta labai daug įvairių dalykų. Ir aš noriu vieną dalyką pabrėžti, jog yra labai svarbus parlamentų vaidmuo. Tai nėra vien vyriausybės atsakomybė. Noriu pasakyti, kad parlamentai vaidina esminį vaidmenį įgyvendinant tikslus. Parlamentai stengiasi užtikrinti, kad tai, ką geria valia išreiškė vyriausybės ir tai darbo tvarkiai pritarė ir ją pasirašė vyriausybių vadovai, ir jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslai, mes juos iškėlėme ir pasirašėme, ir tai yra visų valstybių narių e, tikslai, vyriausybių vadovai juos yra pasirašę. Europinės institucijos, jungtinės tautos, nacionalinio vystimosi agentūros, visi esame tam, kad padėtume vyriausybėms įgyvendinti darbo atvakę gal net ne vyriausybės, turėčiau sakyti, turėtų įgyventyti tikslus, bet valstybės. Planus reikia paversti konkrečiais veiksmais, skirti biudžeto lėšas, kad jos atitiktų tas politikos kryptis, kuris reikia įgyvendinti. Taip pat būtina ir stebėsena užtikrinti, kad būtų galima įvertinti, kas yra įgyvendinta. Jeigu institucijos įsipareigojo skirti lėšų paremti programas, tuomet mes turime ir užtikrinti, kad ta gera valia būtų paversta veiksmais, kad tai būtų įgyvendinta. Per 15 metų numatyta tai įgyvendinti ir tai yra gana drąsus, plataus užmojo planai. Turėčiau pasakyti, kad kai kalbėjausi su europarlamentarais, su AFET, su DEFE komitetų atstovais, Matau, kad jie turi daug žinių ir įsipareigojimus. Nesu tikra, ar tokio tiek daug žinių ir tokį pat stiprų įsipareigojimą ir išreiškia kiti Europos sprendimo komitetai. Kalba eina apie gana plačią darbo atvarkę. Ir norėčiau su jumis pasidalinti tam tikrą gerąją patirtimi, kurio, kurią turi tam tikros šalis. Pavyzdžiui, Uganda sukūrė parlamento formą dėl tvaraus vystimosi tikslų įtraukti yra įvairūs komitetai. Ir ten yra raginamas dialogas, analizė. Trinidadas ir Tobagas taip pat sukūrė jungtinį SELEK komitetą dėl aplinkosaugos ir vystimosi komiteto. Jie nagrinėja energijos, vandens naudojimo klausimus, vyriausybių atskaitomybę, nacionalinių išteklių mobilizavimą ir taip toliau. Negi tokia šalis kaip Pakistanas sukūrė traus vystimosi tikslų darbo grupę nacionalinėje asamblėjoje. Deja, kol kas tik besivystančiose šalise tie dalykai vyksta ir dabar jūsų atsakomybei tenka ar užsienio reikalų komitete, ar vystimosi komitete Tiesiog raginčiau jūs iškelti tos klausimus nacionaliniuose parlamentuose. Pavyzdžiui, Vokietijoje jau tai yra daroma. Sukurtas, sukurta parlamentinė rekomendacinė ar konsultacinė grupė, kuri mobilizuoja dialogus svaraus vystimus tikslais. Ir aukšto lygio formų pavyzdys galėtų būti sektinas, būtų galima tai išplėsti žymiai plačiau. Taip pat yra parengtas ir žinynas, kaip visą tai reikėtų gyvendinti. With... Mes norime padėti pasitelkdami specifinės priemonės tam, kad šie klausimai būtų įtraukti į svarbiausius politikos e, sritis, rengiame įvairius e, vadovus, gairės. Manau, kad tos priemonės iš tiesų yra labai naudingos. Ir tiek norėjau pasakyti. E, tūkstant, tvaraus vystimosi tikslai tai nėra įprasta veikla, reikia keisti paradigmas, nes likščionė veikla yra netvari, mūsų gyvenimo vartojimo, gamybos būdai, mūsų santykis su aplinka ir ekonominis modelis e, nėra tvarus. Taigi mes turime pasikeisti, pakeisti savo kasdieninius įpročius, pakeisti savo priimamus politinius sprendimus. Jeigu norime šių tikslų pasiekti, turime mobilizuoti visuomenę, turime taip pat dirbti su įvairiais sektoriais, privatų sektorių labiau įgalinti, keisti padėtį, reikalingas bendras esminis sutarimas ir jo galima pasiekti tik tai vadovaudamėsi partnerystės dvasia. Tvaraus vystimosi tikslai yra daugiausiai susijęs su partnerystė E, negalima nuleisdinėti instrukcijų iš viršaus ir sakyti, aiškinti žmonėms, ką jie turi daryti ir tai nėra susiję vien tik tai su pinigais. Šią problemą reikia spręsti pasaulio mastu. Ir e, taip pat ir migracijos problemos, kurios šiaip yra vadinamos migracijos krize, nors aš manau, kad krize yra veikiau mūsų gyvenimo būdas, gali būti geriau išsprendžiamas būtent siekiant to bendro sutarimo. Taigi, dėkoju, kad dalyvaujate šioje diskusijoje, sveikinu su to ir dar kartą dėkoju iš kvietimą. Pagrindinis iššūkis yra ieškoti bendrų sprendimų e, e, mūsų bendroms problemoms ir nacionaliniams parlamentams čia tenka svarbus vaidmo, kai kurios, iš jūsų, e, kai, kai kurios jūsų šalių jau patikė savo ataskaitas jungtinių tautų aukšto lygio politiniam forumui. Ta informacija galima rasti internete. ES pateiks savo ataskaitą 19 metų Liepą. Taigi prašau dabar pasidalinti su mumis jūsų parlamento ir parlamentų e, patirtimi ir veiksmai, siekiant įgyveninti prieš du metus New York'e prisimtus įsipareigojimus. Taigi pirmai mūsų diskusijų daliai dabar pirmininkaus mano kolegė ir e, daugiausiai kalbėsime apie tai, kaip Europos Sąjungoje yra įgyvendinami tvaraus vystimuose tikslai. So ladies and gentlemen, welcome to the European Parliament, the dome of. Ponios ir ponai, sveiki atvykę Europos parlamentą, demokratijos namus, katedrą. Džiaugiuosi galėdama pirmininkauti pirmąją mūsų diskusijos dalį. Pirmiausia, noriu padėkoti Barbarai už pristatymą ir dar kartą noriu pakartoti mūsų pirmininkės išsakytus sveikinimo žodžius. E, posėdžio pradžioje noriu padėkoti už tai, kad atvykote. Jau buvo minėta, šio salė yra Panafrikos parlamento, tai yra Tuniso, Nigerijos ir Maroko parlamento atstovų. Ir žinoma, 25 valstybių narių parlamentų nariai. Nežinau, ar visi esate šioje salėje, tačiau sveiki atvykę, bet kokiu atveju esu Elinė Teuharus, vystimosi komiteto narė Europos parlamente, mėly kolegos. Uh, 2300 metų darbo tvarkė tvaraus vystimosi ir svarbus tarptautiniai sustarimai patvirtinti 2015 metais, tokie kaip Paryžiaus sustarimas dėl klimato kaitos, e, Sendajaus pagrindų susitarimas, siekiant sumažinti gaivalinių nelaimių, grėsmė yra disabebos e, <clears throat> priemonių darbo tvarkė. Uh, E, dėl vystimas finansavimo, patvirtinus šios sustarimus, pasirašysios ES pradėjo peržiūrėti savo vystimo bedarbiavimo politiką, kuri buvo patvirtinta 2005 metais ir šio, šios peržiūros tikslas buvo e, pastumėti į priekį tvaraus vystimas tikslų įgyvendinimą ir patvirtinti atitinkamas priemonės siekiant kovoti su pasaulinio masto iššūkiais, tokiais kaip migracija, klimato kaita ir saugumas. Šios diskusijų dalies pavadinimas patvirtina, kad ES ieško bendrą sutarimą ir priemonių e, kartu su besivystančiomis šalimis siekiant įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus ir patvirtinti nuseklę poziciją ES ir valstybių narių lygmenių susijusiu su tikslais, vertybėmis, principais ir pagrindiniais vystomosios pagalbos politikos principais, įskaitant jos įgyvendinimą. Europos E, Europos e, vystumosios politikos sustarimas buvo kartu pasirašytas 17 metų birželį tarybos komisijos ir Europos parlamento. Mūsų komitetas buvo atsakingas už darybas su komisija ir taryba ir už susitarimą. Buvo patvirtinti du bendra pranešėjai, siekiant užtikrinti e, maksimalaus sustarimo pasiekimo galimybę tarp institucijų. Bendra pranešėjai yra gerbiami ir patyrę kolegos, tai yra ponas Venta ir ponas Noizeris, jie šiandien yra kartu su mumis ir suteiksiu jums daugiau informacijos apie šias dėrybas, po kurio buvo patvirtintas susitarimas ir pristatys pagrindinės sustrimo nuostatas. Ponas Gaspar Frontini, Tarptautinio bendarbiavimo ir vystamosios politikos komisijoje DEFCO generalinio direktorato vykdantisis direktorius taip pat pakalbės apie sustrimo įgyvendinimą ir jo dėrėjimą su dvaros vystimosi tikslais. Po to e, e, prasidės diskusija, nariais, gal, nariai galės pasakyti, dabar suteiksiu žodį maždaug penkioms minutėms, ponai Ventai. Okay, thank, thank you, Chair, but I, use, I will use my mother tongue. Ačiū pirmininkai, kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Ponios ir ponai, noriu pasveikinti nacionalinių parlamento atstovus taip pat mūsų pirmojoje sustikimo dalyje. Buvo minėta, kad konsensusas tai yra bendri komisijos tarybos ir parlamento politiniai įsipareigojimai, turėjau garbės atstovauti parlamentui darybų dėl šio konsensuso metu, pirmininkaujant Maltai kartu su kolega Norbertu. Ir turėjome labai didžiulį mūsų komisijos pirmininkės Lindos Makevan paramą, pasiekėme sustarimą. Tačiau kilo klausimas, ką mums reikėjo to europinio požiūrio į vystimosi politiką atnaujinimo peržiūros. Jau buvo minėta, kad nuo 2005 metų tarptautinė padėtis pasikeitė ir dabar susidarėme su naujais iššūkiais. 8000 mečio vystimosi tikslai jau dabar išvirto į 17 bendrų tikslų, taigi buvo reikalinga e, Europos bendrabiavimo su besvysnačiomis šalimis deklaraciją, kuri būtų susijusi su darbo tvarkiai 2030 metų arba tvaraus vystimuose tikslais. Tai yra globalių veiklos planų, kurio centre pirmiausiai yra žmogus, e, taika ir partnerystė grindžiami tarpusavio santykiai. Todėl šis konsensusas, šis susitarimas yra labai svarbus ES jos politikos kontekste, nustatant aiškius prioritetus e, skurdo mažinimo, tolgaus vystimosi, kovos su neligybė ir e, kitais, daugeliu kitų iššūkių sritise, pirmiausiai su demografinėmis problemomis, ekonominėmis, socialinėmis ir aplinkosaugos problemomis. Turbūt visi žinome, kad ES valstybės narės vystimosi pagalbai skiria daugiausiai finansinės paramos. Praėjusiais metais skiriame 75,5 milijardų eurų projektams švietimo demokratijos sustiprinimo valdymo gerinimo, sveikatos apsaugos, lyčių lygybės, apsirūpinimo gerimo vandeniu, naujų darbo vietų kūrimo ir inovacijų srityse. Kita medalio pusė yra oficialiai vystimosi pagalba, tai yra vienas iš kertinių ES politikos ramščių ir šiame konsensuse yra palaikomas toks įsipareigojimas valstybėms narėms skirti 0,7 procentus bendrų nacionalinių pajamų vystamai pagalba iki 2030 metų. Vertinant iš Europos parlamento požiūrio taško buvo labai svarbu pabrėžti šiame susitarime sanglaudos e, principų ir bendrų e, veiksmų svarbos e, taip pat būtinybės e, stiprinti administracinius gebėjimus, plėtinės visuomenės e, vaidmenį ir e, šalių partnerių atsakomybės jausmą už savo vystimasi. Todėl čia labai svarbus vaidmo tenka nacionaliniams parlamentams, taip pat vietos įvaldybėms, regionų valdžios struktūrams ir pilietiniai visuomeniai politinės kontrolės, biudžeto kontrolės, taip pat demokratinės e, priežiūros rytie tiek ES, tiek ir šalise partnerėse. Vystimasi pagalbos finansavimo apimčių didinimas, pasitelkus taip pat viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę e, bei e, pakankamą dėmesį skiriant sąžiningai ir teisingai priekybai, taip pat yra labai svarbi vystimas pagalbos sritis ir e, tik tokiu būdu mes galime užkirsti kelią nestabilumui ir naujoms krizėms, todėl e, būtina kovoti su privestinės migracijos žmonių perkelimo priežastimis, nes e, politiškai stabiliose šalise mes negalime įsivaizduoti, kad vyktų masinė prievartinė migracija. Todėl šiame kontekste labai svarbu stiprinti kontaktus tarp saugumo politikos, ekonomikos, e, e, valdysenos procesų gerinimo, saugumo politikos sričių. Taigi tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir dabar perdasiu žodį kolegai Norbertui. Okay, thank you very much. Ačiū, Elenį. Tikoju Bogdanui. Mm gerbimi kolegos iš nacionalinių parlamento, tų iš Panafrikos parlamento. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų galvojant apie aukščiausių lygos susitikimo tarp Afrikos valstybių ir ES labai laiku pakalbėti apie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo lygį. Aš norėčiau kalbėti kaip SND frakcijos e, bendra pranešėjas, e, kuris e, rengė pranešimą kartu su kolega Venta. Kadangi aš esu vokietis, turėčiau pripažinti, kad Vokietijoje kol kas nepasiektas konsensusas dėl vyriausybės sudarimo. Tačiau mes Europos parlamente sutarėme puikiai dėl konsensuso ir tai reiškia, kad mes galime puikiai dirbti kartu bendradarbiaujant svarbiausioms frakcijoms, bet ir kitoms mažesnėms frakcijoms. Kolegos jau kalbėjo, kad skurdas ir, netoli, ir, ir neligybė ir toliau išlieka didžias, didžiulis iššūkis. Skurdo, kova su skurdu reiškia, kad reikia labiau dėmesio skirti socialiniai vystimosi darbo tvarkiai ir tai reikia padaryti tvaraus vystimosi darbo tvarkiai iki 10 metų kontekste. Dabar yra pasiektas tik tai 0,7 procento bendrų ODA, tai yra oficialios vystimosi darbo tvarkės tikslų. Dabar mes numatėme tarpinius tikslus kurie buvo numatyti ankstesnio susitarimo kontekste. Labai svarbu, kad ES ir valstybės narės jaustų e, atsakomybę e, pasiekti 0,7 procentų tikslo. Naujasis konsensas pratęsė COP21 e, įgyvendinimo tikslus. Labai svarbu kovoti su uh, badu, skurdu, o tai reiškia reikia investuoti į mažas įmonės, mažus ūkinius ir, o tam reikia atitinkami, reikalingi atitinkami finansavimo mechanizmai, kad būtų galima kurti kooperatyvus, žemės ūkio verslo bendrovės, mažas ir vidutinės įmonės. Labai svarbu investuoti į socialinių ir aplinkosauginių standartų įgyvendinimo programas. Labai svarbu siekti, kad būtų skatinamas e, sąžiningas e, pajamas užtikrinantis darbas. Ir tai reiškia, kad mes parlamentarai turime bendradarbiauti su prietinės visuomenės organizacijomis, atlikti stebėseną, teikti pagalbą siekiant, kad visi standartai būtų įgyvenini, kad keistusi žmonių gerovė ir gyvenimo sąlygos. Kalbant apie humanitarnę pagalbą, ji konsensuse nėra taip išryškinta, tačiau vis dėlto į ją reikia atkreipti dėmesį, tuo labiau, kad vystimosi komitete mums tai labai svarbi tema gerinant gyvenimo sąlygas galima pasiekti, kad mažės migracijos srautai, tačiau migracija gali taip pat palankiai prisidėti prie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Labai svarbu, kad migracijos procesai būtų vykdomi atsižvelgiant į žmogaus teisės ir Tai reiškia, kad valstybės narės taip pat turi koordinuoti savo veiklą, dirbti holistiškai įgyvendinamos tvaraus vystimosi darbo atvarkės e, tikslus. Mes vystimosi e, programą ir migraciją turime atsijėti, vertindami tai kaip prieštaringus dalykus. Labai malonu bus išklausyti jūsų nuomonės apie tai, ko mes pasiekime ir ko mes galime pasiekti daugiau bendradarbiaudami mūsų, tarp mūsų parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti jūs prieš suteikdama žodį kolegai Frontinį norėčiau pasakyti, kad nacionalinių parlamento atstovai, jeigu pageidauja kalbėti, turėtų užpildyti kalbėtojo kortelę, jeigu to nepadarė iki šiol. Kolega Fantinė. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Man labai malonu dalyvauti šiame renginyje ir kalbėti apie konsensusą dėl įvairių priežasčių. Aš paminėsiu jas vėliau. Man malonu dar ir dėl to, kad mes nuveikėme pakankamai daug bendradarbiaudami su ES institucijomis ir ypatingai su parlamentu. Aš kaip darybininkas iš komisijos pusės džiaugiuosi, kad mums pavyko puikiai bendradarbiauti su šių komiteto pirmininkė. Iš karto norėtų pereiti prie mm, mano pristatymo. Pirmas dalykas, kurį norėjau paminėti, jau buvo paminėtas. Vienas iš konsensuso pagrindinių bruožų yra tas, kad komisijos pirmininkas, parlamento pirmininkas ir tarybos vadovas ir taip pat uh, tarybos vadovas pasirašė šitą konsensusą įgaliotas valstybių narių. Taigi tas konsensusas buvo pasiektas ES lygmenių ir taip pat bendradarbiaujant tarp valstybių narių ir su jomis. Tai yra labai svarbu, kadangi buvo sukurta sistema leidžianti ES bendradarbiauti kaip vienai institucijai įgyvenant tvaraus vystimosi darbo atvarkę, tačiau kartu metu ir derinant savo veiksmus su valstybėmis narėmis. O tai reiškia, kad bendradarbiavimas taps veiksmingesnis. Mes pradėjome šitą veiklą parengę vieną bendrą dokumentą kaip atskaitos tašką mums visiems. Naujasis ES konsensusas bando atsakyti į įvairius iššūkius, tačiau kuria ir naują tarptautinę darbo tvarkę. O tai reiškia ypatingą pokytį, galvojant apie tarptautinį bendarbiavimą e, vystimosi pagalbos kontekste. Mes sukūrėme sistemą, pagal kurią e, besivystančioms valstybėms turint problemų, išsivyščios valstybės gali padėti. O tvaraus vystimosi programa yra visai kitokia. Tiesiog pagal šitą programą yra siekiama išspręsti bendras problemas, koordinuojant veiksmus. Ir tai yra esminis skirtumas, taigi mes pasirašėme Europos masto konsensuso dokumentą, kuriame siekiame atsiliepti į kylančius iššūkius. Mes čia kalbame apie žmonės, e, žemyną, klėstėjimą, gerovę. Siekdami šių tikslų mes norėtume parodyti, kad vystimo politika negali būti gyvendinta atskirai, izoliuotai, kadangi reikia matyti bendrą ES ir valstybių narių bendradarbiavimo kontekstą. Todėl mes siejame, siekime užtikrinti sąsajas tarp e, vystimosi politikos ir kitų politikos ryčių. Tiesiog vystimasis neįmanomas be taikos. Be to, migracija gali būti ir iššūkis, ir grėsmė, ir taip pat e, puikios galimybės. Vienaip ar kitaip mes turime spręsti šitą klausimą. Uh, humanitarnė pagalba ir vystimosi politika taip pat yra labai susijusios, bet tai yra sąsojų ir su klimato kaitos politika, su mokesčių politika, su prekybos politika. Žinau, kad laiko turiu nedaug, tačiau vis dėlto norėčiau dar pakalbėti apie tai, kaip šitas konsensusas turėtų būti įgyvendinamas. Pirmas dalykas, kurį reikėtų paminėti, tai yra geresnis ES ir valstybių narių veiksmų koordinavimas. Tai ypatingai svarbu ir svarbu Europos parlamento nariams ir nacionaliniams parlamentams susitikti ir pasitarti apie tai konsensuose yra numatyto veikti veiksmai siekiant pagerinti koordinavimą, taip pat yra numatyti bendri veiksmai vietose, valstybėse narėse ir taip pat reikia susitarti dėl finansavimo. 0,7 procentai e, tvaraus vystimosi tikslams ir taip pat 0,5 procentai mažiausio įsivysims valstybėms yra labai aiškiai suformuoti tikslai. Tai reiškia, kad mes turime užtikrinti finansavimą savo valstybėse narėse, kadangi reikalingi labai tvarus finansiniai ištekliai įgyvendinti vystimosi programą reikalinga darbo tvarkė, kuri išeina už e, valstybinio sektoriaus, viešojo sektoriaus sričių, kadangi ta darbo tvarkė yra skirta gyventojams, o ne vyriausybėms. Todėl aš kreipiuosi į Jūs, kadangi Jūs atstovaujate visuomenėje, atstovaujate gyventojams. Žinoma, reikia tęsti mūsų programą ir galvoti apie sąngodos politikos e, galimybės e, padėti įgyvendinti tvaraus vystimosi politiką. Tačiau labai svarbu valstybėms narėms e, nuosekliai įgyvendinti savo politikas, kurios galėtų padėti geriau vystintis besivystančioms valstybėms. Reikėtų pabrėžti, kad tai yra universali darbo tvarkė. Joje dėmesys sutelkiamas į skurdžiausias valstybės, į kovą su skurdu. Tačiau vystomasis bendradarbiavimas turi būti pritaikytas prie besivystančiųjų valstybių profilio, kadangi tos valstybės yra labai skirtingos. Vienas dalykas yra oficiali vystimosi darbo tvarkė ir kitas dalykas tvaraus vystimosi tikslai, taigi mes čia šiuose srityse turime tinkamai bendradarbiauti. Dabar komisijoje bandome įgyvendinti šiuos tikslus, juos įtraukėme į mūsų programų vidurio laikotarpio peržiūrą ir taip pat atsižvelgiame į rengdami kito periodo daugiametę finansinę programą, taip pat turėdami galvoje naujas partnerystės sutartis, kurios pakeis kotonų susitarimą. Labai svarbu sukurti Europos investicijų planą investicijoms Afrikos žemynė. Taip pat labai svarbu įtraukti moteris, įgalinti jas e, labiau dalyvauti verslo veikloje ir taip pat e, siekti, kad e, jos netaptų smurto aukomis. Taigi visi tie dalykai yra labai svarbus, tačiau kita vertus labai svarbu atsižvelgti konsensusi į tai, kad valstybės narės, kurie ir savo nacionalinės vystimosi politikas, kurios yra skirtingos. Ir baigiant norėčiau pasakyti, kad nepakanka įgyvendinti programas, reikia pateikti ataskaitas, todėl mes esame visi įsipareigoję, turiuomenėje parlamentą ir valstybės narės, pateikti ataskaitas apie konsensuso įgyvendinimą, apie tai, kaip šita veikla padeda siekti uh, valstybėms narėms, besivystančioms valstybėms tvaraus vystimosi tikslų. Tai turime padaryti iki 19 metų. Šitą ataskaitą bus labai svarbi, kadangi ji bus parengta kartu e, apžvelgiant ES masto ir valstybių narių veiksmus. Noriu padėkoti ponui Frontinį. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Kiekvienas galėsite kalbėti po tris minutės. Taigi, reiškite savo mintis trumpai, tam, kad visi, kurie pageidauja, galėtų pasisakyti. Prieš pradėdami kalbėti, prašau prisistatykite, pasakykite, iš kokios šalies esate atvykę. Ir jeigu užduodate klausimą, tai nurodykite, kas jį turėtų atsakyti. Ačiū. Pradėsime nuo Anasteron iš Ispanijos. Labą dieną. Ačiū už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Aš esu iš Ispanijos. Ar galite gerai mane girdėti? Galbūt turėčiau arčiau atsisėsti prie pasislinkti prie mikrofono. Esu iš Ispanijos, norėjau užduoti klausimą. Galbūt bendro pobūdžio klausimais nėra adresuotas konkrečiam kalbėtojui, pranešėjui. Nemažai skaičiau apie visą šį procesą ir norėjau sužinoti, kaip plačiai šis europinis konsensusas yra palaikomas Europos parlamente. Ačiū, Ana. Uh, now the floor. Ačiū, Ana. Dabar žodis suteikiamas Anikė Vitfeld iš Norvegijos. Ačiū pirmininkė, taip pat ačiū už kvietimą dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje. Tinkamas e, gerovės paskirstimas ir būtina prielaida tvaros vystimuose tikslams įgyvendinti. Dėl mokesčių priebėgos kai kurios šalis negali finansuoti savo švietimas, e, sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos e, sistemų. Mes turime kreiptis į besvisių šalių politinę vadovybę, kad ji užtikrintų tinkamą turto gerovės paskirstimą tiek tarp atskirų besvystančių šalių, tiek jų viduje. Būtina užtikrinti, kad politiniai vadovai prisimtų skaitomybę už gerovės paskirstimą ir įtraukų ekonomikos augimą. Džiaugiuosi, kad uh, Norvegija padidino savo vystamosios pagalbos apimtis iki 1 procento nuo bendrų nacionalinių pajamų ir e, parlamentas priemė atitinkamą įstatymą. Tai yra svarbu ne tik siekiant padėti kitoms šalims, tačiau taip pat ir vystyti laisvą prekybą Rinko atsiverimas yra svarbi sudėdamoji šios strategijos dalis. Ekonomikos augimas didžiai dalimi skatinamas prekybos ir dėl e, didėjančios konkurencijos tarp besivystančių šalių e, jose yra patvirtinti įvairūs apribojimai e, susijęs su prekyba ir tą daro tiek kairieji, tiek dešinieji. Protekcionizmas yra pasitelktas kaip atsakas į kylančias problemas ir tai, taip elgtis yra netinkama. Aš manau, kad e, tarptautiniu mastu laisva prekyba negali vykti neužtikrinus tinkamų darbo sąlygų. Todėl e, jas būtina labai atidžiai įvertinti, taip pat ir Europoje, siekiant tvaraus vystimas tikslų. Ačiū. Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Emanuelidis from Greece to take the floor. Dimitrios Emanuelidis, Graikijos atstovas dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai ir aukštai vertinti tą naują europinį vystimosi susitarimą. Tai yra naujas požiūris, kurį Europos siūlo pasauliui, kuris turėtų būti taikomas institucijose ir valstybės narise, bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis. Puikiai suprantu, kad e, Europos socialinio modelio stiprinimas ir apsauga yra būtini, tačiau e, šio tikslo siekdami susidurime su rimtais iššūkiais jaunimo nedarbas, migracija, klimato kaita, klimato atšilimas, skurdo masto didėjimas, e, nepagarba žmogaus teisėms e, vis labiau stiprėja šie reiškiniai daugelį pasaulio šalių. Darbotvarkė iki 2030 metų galėtų leisti rimtai atrem, pasipriešinti šiems iššūkiams. Būtina tačiau e, koordinuoti veiksmus ir tai yra daroma tarp atskirų, atskirų ministerijų lygmenių nuo 2016 metų. Ir e, tai yra daroma valstybėse narėse, Graikijoje, pirmajame etape tie 17 vystimosi tikslų, tvaraus vystimosi tikslų yra įtraukti į e, ekonominius, socialinius ir aplinkos politikos sprendimus. tie sprendimai yra būtini, kad užtikrintume tvarų vystimas ir apskritai žmonijos ateitį. Taigi, šis priemonės yra būtinas siekiant nu, konkrečių užsibrėžtų tikslų. Ačiū ponui Emanuelydžiui. Dabar Rozalija Giro iš Rumunijos kalbėti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame sustikime. Tai yra tikrai puikia galimybė mums pristatyti savo e, situaciją ir aš tą padarysiu rumūnų kalba. Rumunija yra viena iš 193 šalių remiančių tvaraus vystimosi tikslais. E, tikslus 2030 metų darbo tvarkė Rumunija įgyvendinama pagal vyriausybės patvirtintą programą ir pirmiausiai mes siekiame sukurti tvarę tolygę visuomenę, vadovaudamas visų jos sluoksnių įtraukimo integracijos principais. Dabar e, siekime patvirtinti tvaros vystimosi tikslų gyvendinimo mechanizmą, kad geriau suvoktume, kaip turi procesas visas vykti, po to identifikuoti ir skirti tinkam reikiamus finansinius išteklius šių tikslų gyvendinimui. Labai svarbu pasirinkti integruotą požiūrį, apriepinti e, ekonomikos, socialinį ir aplinkosaugos sektorius. Taip pat manome kad e, siekdami tvarus vystimosi tikslų pirmiausiai turėtume sudaryti nacionalinių strategijų tam tikrą savadą, įgyvena 2030 metų darbo tvarkė įvairiose srityse aplinkos saugos, lyčių lygybės, skatinimo ir vystamosios pagalbos srityje. Tada turėtume identifikuoti egzistuojančių nacionalinių strategijų spragas ir parengti veiksmų planą su aiškiais terminais ir aiškiai pasiskirstyta atsakomybė. 2017 metais Rumunijoje buvo įsteigta e, ministro pirmininko globojama už tvarų vystimasi atsakinga institucija kurios pagrindinis tikslas ir gyvendinti darbo tvarkę iki 2030 metų. Šiuo metu ta struktūra yra pradėjusi viešasias konsultacijas su visomis valdžios struktūromis. Ir ta struktūra veikia aplinkosaugos ministerija, taip pat veikia tarp ministerijų ministerijų lygmens komisija, bei darbo grupė, kurios pagrindinė užduotis yra parengti nacionalinės priemonės tvaros vystimosi tikslams įgyvendinti. Parlamento užsienio reikalų komitetui taip pat tenka vaidmuo svarbus skatinant ir skleidžiant informaciją apie tvaraus vystimosi tikslus. Mes norime tapti tam tikru centru pietričių Europoje, tvaros vystimuose tikslų įgyvendinimo kontekste ir rengiame ataskaitą, kuri turėtų būti jau baigta ruošti 2018 metais. Ačiū Rozalijai. Prieš suteikdama žodį dviems Europos parlamento nariams, ponai Lolis Sančias ir ponai e, Haudai, Haidi Hautalai, aš e, Noriu atsakyti į ponios Anastaron klausimą. Europos parlamentas e, balsavo 405 balsais už 70 prieš ir 259 susilaikius dėl šio pasiūlymo. Lolai dabar žodis. Ačiū. Eleni. vystimus politikos susitarimo atnaujinimas turėtų paskatinti verslumą, atitinkamą priemonių, priemonių gyvendinimą aplinkosaugos srityje. Taip pat e, reikia labiau susėti tarpusavį e, vystimosi politiką ir migracijos e, problemas, įtraukti privataus sektoriaus atstovus bandoma e, dabar e, šio tikslo siekiant pasitelkti įvairias finansinės priemonės, kurios buvo anksčiau sklaidytos. Tačiau nepakankamai atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, LGTB e, problemas ir dėl to šis konsensusas tikrai mums nėra priimtinas. tik 54 e, procentai parlamento narių pritarė šiam konsensusui, GUNGL, e žalieji kitos frakcijos parengė savo iniciatyvą, kurioje atsispindi kitų frakcijų pozicija, jeigu mes atsižvelgsime tik tai į teikiamos paramos veiksmingumą. Ir jeigu neatsižvelgsime į specifinę situaciją vietoje, tai nieko nepasieksime. Taip pat būtina nustatyti aiškę atskaitomybę už tikslų įgyvendinimą, pasiekimą, taip pat skirti 0,7 procentus nuo bendro nacionalinio, nuo bendro vidaus produkto kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat reikia atskirti paramą, kuris skiriama vystomai pagalbai nuo finansavimo e, skirto migracijos problemams spręsti ir išorės e, sienų saugumui stiprinti. Tai yra dvi skirtingos sritis. būtina daugiau dėmesio skirti ir skurdo mažinimui, e, tačiau šiame sustarime išvelgiame labai daug spragų ir trūkumų ir manome, kad jis nėra pakankamas. Ačiū. I can speak directly Spanish uh, to my colleagues. Uh, primero, uh, no era solo 55% para... Sakysiu iš karto ispaniškai, kolegiai. Balsu. 77 procentai balsavo už, 10 procentų prieš ir, manau, 12, maždaug 12 procentų susilaikė balsavimo metu parlamente. Taigi beveik 80 procentų parlamento narių pritarė šiam susitarimui, taigi e, iš tiesų nepateikinėkite, prašau, melagingų skaičių. Europos parlamente e, darybas vyko tarp politinių frakcijų ir kai kurie aspektai jūsų frakcijai nebuvo priimtini, tačiau tas susitarimas buvo kompromisinis, taigi prašau nemanipuliuoti skaičiais. Iš balsų, subalsavusių 77,8 procentai balsavo už. Ačiū. Vėliau žodžiu teiksiu Haidį, dabar suteiksiu žodį ponui Mamėtis Sidybė iš Panafrikos parlamento. Merci, Monsieur le Président. En fait, euh, Dans le programme, on nous a demandé de, de réagir. Ačiū, ponė pirmininkė, mūsų paprašys e, pakomentuoti tą sustarimą, kuris iš esmės buvo pasiektas Europoje. Tačiau aš manau, kad gyvendinant tvaraus vystimosi tikslus reikia siekti konsensuso visos planetos lygmenių. Taigi tas europinis susitarimas, e, e, vertinant įvairiais aspektais, turėtų būti panašus ir į Afrikoje pasiekiamą susitarimą, atsižvelgti mūsų bendrą istoriją, kalbinius aspektus, aš tai kalbu prancūziškai. Manau, kad vakar Panafrikos parlamento pirmininkas yra pareiškęs, kad Europa vystosi taip pat ir Afrikai nešus jos vystimasi atitinkamą indėlį. Todėl mes tikimės, kad e, bus atnaujinta ta istorinė partnerystė tarp Europos ir Afrikos tam, kad būtų galima pasiekti tvaros vystimosi tikslų. Tačiau e, tie e, partnerystė, grindžiami santykiai turi būti lygiaverčiai. Tik tai 17 tikslas e, yra skirtas Afrikai, tvaro tarp tvaraus vystimosi tikslų. Todėl reikia pamėginti derinti interesus. Afrikos vystimasis, mūsų nuomonė, prisidės prie stabilumo užtikrinimo Europoje, nes dabar patirimi iš, iššūkiai yra tiesiogiai susijęs su klimato kaita, puikiai žinote, kad e, e, žmonės, e, kurie dabar gyvena blogomis sąlygomis, ieško geresnio gyvenimo galimybių, ieško vystimosi galimybių. Todėl mums dabar reikalingi, reikalingas bendradarbiavimas visos planetos lygmenių. Manome, kad į 17 patvirtintų tikslų rengiant e, vystimosi politikos planą ir patvirtinus darbo tarkai 1300 metų Tačiau mes e, matome ir manome, kad e, būtinas abipusios pastangos šiuo tikslu siekiant e, ir būtina sudaryti Afrikai geresnės sąlygas pasinaudoti Europos finansiniais ištekliais tam, kad Afrika galėtų vystytis ir tokiu būdu galite tikėtis atitinkamų dividendų. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Noriu Jums priminti, kad Nelsonas Mandela yra pasakęs, tam, kad pasiektume geresnį išsivystymą, turime investuoti į švietimą e, ir daug investuoti. Ir Tuo principu vadovaujasi taip pat ir Europos parlamentas. Dabar aš teiksiu žodį ponui Engeliui iš Luxemburgo ir prašau visų kalbėti kuo trumpiau priešingų atveju. Negalėsime visi pasisakyti. You, we see it not as a progress, uh, uh but more of a regression. Uh, when we compare it to galvodami apie 2005 metų konsensusą mes pasiekėme pažangos. Taip pat reikia suderinti 300 metų darbo atvarkę, tvaros įsimosi tikslus ir, žinoma, sukurti tokią darbo atvarkę, kuri galėtų padėti suderinti 28 valstybių nacionalinės vysimosi politikas. Tai, kas man patinka šiame konsensuse. Tiesiog mes pasukome kitų kelių. Tiesiog mes atsisakėme e, siekio mažinti skurdą besivystančiose valstybėse, tačiau kartu numatėme ir atitinkamų sąlygų. E, pavyzdžiui, e, ir susijėjome tą programą arba pagalbą su eradmisijos sutačių pasirašymu. Vystimosi pagalbos komitetas EBPO taip pat atsižvelgė į saugumo elementus ir taip, bet tai šiek tiek kelia abejonių, galvojant apie šitą konsensusą. Kolega iš Vokietijos kalbėjo apie tai, kad nėra sukurta stebėjimo e, sistema ir taip pat, kad nežinia, ar bus pasiektas 0,77 procentų e, siekis tiek pastabų apie konsensusą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, ką kolegė iš Jungtinės Jungtinių tautų pasakė. Jis kalbėjo apie tai, koks svarbus parlamentų vaidmuo įgyvenimas tvartraus vyzdimosi tikslus, tačiau parlamento vaidmuo yra svarbus ne tik tai bendradarbiaujant su e, vyriausybėmis, bet ir pilietinė visuomenė. Mes Luksemburgė E, organizuojame diskusijas e, tarp parlamento vyriausybės ir e, pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybės organizacijoms. Tie, tas nuomonė pasikeitimas taipogi yra labai svarbus. Luksemburgo parlamento atstovai lydėjo mūsų ministrą pirmininką į Niujorką ten prieš vykstant į šitą misiją mes aptarėme, ką turėtume pasiūlyti jungtinėse tautose. Ir tai yra labai svarbu, svarbu nacionalinis parlamentams domėti šitą darbo atvarkę ir taip pat reikėtų apjungti įvairių komitetų, ne tik tai aplinkosaugos, bet ir vystimosi pagalbos komiteto pastangas. Dėkuoju. pirmininkė prašė žodžio trumpai pastovai. Iš tikrųjų, kai buvo tariamasi dėl konsensuso ir čia taip pat iškilo tam tikrų abejonių diskusijų. Tai buvo dokumentas, dėl kurio dėrėjosi 28 valstybės narės ir Europos parlamentas. Kai kurios valstybės laikėsi pozicijos, kuri mums buvo nepriimtina, tačiau mes turėjome daryti kompromisus. Ministrai susitikinėjo, pristatinėjo savo nacionalinės pozicijas ir mm, bandė jas apginti. Taigi ir jūsų parlamentuose vyko diskusijos, tai dokumentas, kuris neatsirado iš nieko, kadangi valstybės narės ir parlamentarai ir komisija turėjo sustarti dėl jo. Šlai. kolegė Šlain. Kolegos, norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti nuomonėmis su nacionaliniu parlamento atstovais. Akivaizdu šiandien, kad mums tenka didžiulė atsakomybė, nes jei arba ES imsis lyderio vaidmens įgyvenint tvarvaus e, e, vystimosi programą, arba Aš baiminuosi, kad iškils pavojus, kad šitie tikslai liks tik popieriuje, kadangi šiandien mes susidurėme su labai sudėtinga arba skirtinga e, politinė situacija tarptautiniu mastu negu tuo metu, kai 2005 metais jungtinėse tautose buvo tvirtinami tvaraus vystimosi tikslai. dešimt peržiūrėtų įvertintų valstybių sukūrė atitinkamą dialogo platformą tarp atskirų ministerijų ir būtent toje platformoje aptarė šių tikslų įgyvendinimą. ES lygmenių dar neaišku, ar tokia platforma tarp ministerinė platforma yra gerai veikiantis mechanizmas pirmininkė savo įžanginėje kalboje sakė, kad parlamente nuolat kartojama, kad tai nėra tik tai su vystimusi susiję dalykai. Tai tema, kuri paliečia mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų šeimas ir vaikus. Todėl šiandien gal mes ne visiškai suprantame tą atsakomybę, kuri tenka mums įgyvendinant ir e, kontroliuojant tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą. Labai svarbu, kad miestai, regionai, miestai kaip Kopenhaga, regionai taip pat parengtų tvaraus vystimosi planus. Labai svarbu priimti tingus teisės aktus, numatyti finansavimą ir taip pat siekti, kad valstybių vyriausybės būtų atsakingos už šitų tikslų įgyveninimą Concord valstybės narės pristatė ataskaitas, pavyzdžiui, Danija nurodė, kad yra kurta parlamentaro darbo grupė, Suomijoje taip pat yra įkurta atitinkama taryba. Aš norėčiau paraginti kitas valstybės narės sukurti panašias struktūras. Dabar reikia konstatuoti, kad iki šiol dar tikimės to, ko mes prašėme šitos programos sudarimo pradžioje. Mes norime koordinuotos strategijos ES lygmenių, reikalingi terminai, tikslai ir konkretos šiosios priemonės. Labai svarbu šitų strategijų įgyvendinimą koordinuoti ir stebėti. Kolega iš Norvegijos, ką tik pasakė, kad didžiulė tragedija tenka toms valstybėms, besvysumčiams valstybėms, kurios netenka lėšų dėl to, kad yra vengiama mokesčių. Iš tikrųjų, mes turime suprasti, kad oficiali vystimosi darbo tvarkė E, pagalba yra nepakankama, mums reikia daugiau veiksmų, kad galėtume išvengti tos žalos, kurią padaro e, mokesčių vengimas, o tai yra 3 milijardai dolerių. Stella Bianchi. Stella Bianchi kalbės iš Italijos. Thank you, Chair. Thank you. Ačiū pirmininkė, dėkoju už tą puikią galimybę pasikeisti nuomonėmis Aš norėčiau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes turime suprasti, kad darbo tvarkė yra ne tik tai besivystančioms valstybėms, bet ir išsivyščioms valstybėms. Tai yra mums visiems. Todėl mes turime imtis veiksmų, kadangi šita darbo tvarkė apriepia įvairiausius e, žmonių gyvenimo aspektus, šeimas, vaikus tie 17 tikslų apima įvairiausius mūsų kasdienio gyvenimo aspektus, todėl mes, mums labai svarbu sutelkti dėmesį į holistinį ir aiškios struktūros požiūrį. Iš tikrųjų reikia suformuluoti konkrečius tikslus ir e, siekti, kad būtų galima kontroliuoti jų įgyvendinimą. Žinoma, šitie tikslai tarpusavyje yra susiję tarpusavyje, viena priemonė skatina imtis kitos priemonės, pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie švietimą, tai tai yra ypatingai svarbus e, elementas, reikia sutelkti ypatingą dėmesį į jį. Kitas dalykas yra mūsų moralinė prievolė mažinti skurdą, kovoti su juo ir mes turime labai griežtai laikytis to nulinio o, tikslo, tai yra išgyvendinti skurdą apskritai. Paminėčiau dar vieną svarbą dalyką, svarbų dalyką - klimato kaita yra labai svarbus aspektas, su kuriuo mes susidurime kiekvieną dieną, pas, darydami bet kokį pasirinkimą energetikos vartojimo srityje. Ir mes taip pat turėtume atkreipti dėmesį į taikos užtikrinimą, taip pat į anglies išmetimų mažinimą mes, europiečiai ir kaip pasaulio piliečiai, turėtume E, prisijimti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir iki 50 metų pasiekti nulinio anglijas dvideginio išmetimo tikslo. Tai buvo parašyta ne tik tai šiaip savo, kadangi tai labai svarbu mums visiems, ypatingai mažoms e, salų valstybėms labai svarbu pasiekti šio tikslo moterų įgalinimas. Taip pat labai svarbus aspektas mūsų šalyse, Europoje ir besivysančiose valstybėse moterų įgalinimas yra labai svarbus raktas užtikrinant tikrą tvarų vystimąsi. Tai labai svarbu ir mot, vaikų um, auklėjimui. Jungti Jungtinių tautų asamblėje yra numatyti ambicingi, atsakingi tikslai, parlamentai juos patvirtinimo ir kita vertus labai svarbu šiuose procesuose lyderystės imtis Europai. Bendra pranešėjas Noizer paprašė dar kartą žodžio, vieną minutį. Ačiū, Elinį. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti kolegės iš Ispanijos pasisakymą. Iš tikrųjų parlamente buvo balsuota didžiąją daugumą pritarent, tačiau daug kas priklausė nuo to, kokios pozicijos laikysis valstybės narės. Kai kurios valstybės narės laikėsi visiškai priešingos pozicijos. Pavyzdžiui, e, nevienreikšmiškai buvo vertinamas 0,7 procentų tikslas. Pavyzdžiui, Vengrija teigia, kad mes nenorime, kad Bruselis nurodytų 0,7 procentų normą, mes norime patys pasirinkti, todėl kompromisą surasti buvo nelengva. Antra, kolegė iš Norvegijos kalbėjo apie kapitalo perkelimą ir taip pat apmokestinimą. Iš tikrųjų, šioje srityje ES reikia daug ką nuveikti ir taip pat reikėtų Afrikos elitui aiškiai pasakyti, kad mokesčių vengimas arba kapitalo perkelimas į mokesčių rojus yra netoleruotinas dalykas. Tai reikia aiškiai pasakyti elitui Afrikoje. Tai turėtų būti aiškas mūsų signalas. Kolega iš Panafrikos e, parlamento. Iš tikrųjų, Abidžane vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime atsiveria naujos galimybės, taip pat e, ta parlamentinėje asamblėje, kurioje susitiks e, AKP valstybės ir Europos e, Sąjungos valstybės gali padėti mums užsitikrinti jungtinėse tautose daugumą. Taigi mes čia galime pasiekti didžiulės sėkmės. Kolega iš Luxemburgos, iš Luxemburgo. Iš tikrųjų mes pasieksime pažangos įgyvendami reformas, klimato kaita, migracija, pavyzdžiui, atsirado kaip nauja tema. Dėkuoju už pastabą, kad, lab, kad bendradarbiavimas Luksemburgė su pilietinė visuomenė vyksta labai sėkmingai. Labai svarbu į parlamentinę veiklą įtraukti pilietinę visuomenę, o tai reiškia, kad mums reikalinga uh, dviejopą strategiją. Mums reikalingas nacionalinių parlamentų e, mūsų tikslo rėmimas, pritarimas jiems 0,7 procentai ir kita vertus ES institucijos turėtų dėti pastangas, kad mes kuo sėkmingiau pasiektume tvaraus vystimosi tikslų. Aliu Mamadou Konde from the Pana. Ponas Aliu Mamadou Konde iš Panafrikos parlamento, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasinaudoti šią galimybę. Mūsų parlamentui išskirta. Noriu padėkoti Afrikos sąjungos viršūnių sustikimo organizatoriams, kurie mums tikrai duos naudos. Kaip ir anksčiau pasisakiusieji, Aš pritariu, kad naujas konsensusas skiria dėmesį tvaresnio pasaulio, teisingesnio ir labiau klestinčio pasaulio sukūrimui. 2015 metais tarptautinė e, bendruomenė sukūrė programą 2010 metų horizontą dėl tvaraus vystimuose ir tai buvo labai svarbus etapas siekiant išnaikinti skundą ir sukurti tvarę aplinką pasaulyje. Dėl to reikėtų dabar skirti dėmesį tai politikai, kurią šiuo metu vykdo ES, kad būtų galima įvertinti tą fundamentalų pokytį. Afrikai tai yra didžiulis iššūkis - skurdo sumažinimas, taikos atkūrimas, saugumo įtvirtinimas humanitarnės pagalbos teikimas, panaikinimas nelegalios migracijos, kova su klimatos kaita ir taip toliau ir taip toliau. Siekiant konkretizuoti šios tikslus, labai svarbus konsensusas ir jis turi remtis tokiais veiksniais. Jaunimas, vyrų ir moterų lygybė, mobilumas, migracija, tvari energija, klimatos pokyčiai, tinkama valdysena, demokratija, gamtos išteklių mobilizavimas ir naudojimas. Visa tai yra svarbu Ir svarbu, kad Panafrikos e, par parlamentas užtikrintų įgyvendinimą tų dalykų, suderintų sektorinės politikos veiksmus ir bendradarbiautų su ES. Ekonominės ir socialinės, e, socialinių veiksmų plano gyvendimas yra labai svarbus. svarbu numatyti biudžetai, tai jau yra padaryta ir tai yra daug žadantis dalykas ES bendrabiavimu su tarptautinėmis institucijomis. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Mr. Konde. Ačiū, ponios Konde. Dabar suteikti žodį poniai Hautala. Ačiū, pirmininkė tikrai labai malonu, kad surengėme tokį jungtinį posėdį, nes kartu galime užtikrinti, kad naujas konsensusas bus kur kas daugiau ne vien žodžiai popieriuje. Ir jūsų užduotis nacionalinėse parlamentaruose yra užtikrinti, kad jūsų vyriausybės būtų atsakingos ir kad būtų pilietinė visuomenė informuota. Kartais aš galvoju, kad Europoje pilietinė visuomenė yra geriau informuota negu mes, Europos parlamentarai. Ir tai yra geras dalykas. O mūsų užduotis yra reikalauti atskaitomybės iš komisijos. Ir šią prasme norėčiau iškelti keletą klausimų dėl finansavimo. Dabar mes visi žinome, kad rengiamės daugiamečiam finansiniam planui nuo 2021 metų. Dėl to labai svarbu suprasti, kokie, kokiu pagrindu remdamasi komisija planuoja sekančius žingsnius. Yra tam tikrų nuorodų, kad galbūt nebebus tokių specializuotų vystimosi priemonių, kad viskas bus apjungta bendrai kartu. Gal tai skamba ir gerai. Jeigu turime 2060 metų darbo atvarkę, turime sanglaudos politiką vystimosi srityje, bet neturėtume sumenkinti to fakto, kad kartais tai gali reikšti, kad vystimosi tikslai, vystimosi efektyvumai e, tampa menkesni nei kiti tikslai. Buvo kalbama apie saugumą, migraciją, bet čia reikia labai aiškiai pasakyti, mūsų bendra užduotis yra apginti vystimosi tikslus. Ir šią prasme norėčiau paprašyti komisijos pateiks, pateikti atsakymus, kokios yra kitos opcijos, kokie yra kitos priemonės finansavimo užtikrinimui, ne vien daugiametė finansinė programa. Išgirdome pasisakymus iš šalių, iš parlamentų. Dėl finansavimo galimybių galiu pritarti labai Italijos kolegai, kuri kalbėjo apie klimato finansavimo svarbą. Turime užtikrinti, kad mes pasiektume ir viršytume tos tikslus, kurie yra iškelti, ypač atkreipia dėmesį tai, kad JAV labai reikšmingai mažina savo prisimtus įsipareigojimus. Mes turime kompensuoti dėl to, kompensuoti dėl tos netinkamos uh, prezidento Trumpo politikos, kai yra labai apribojamos moterų teisės ir seksualinės reprodukcijos teisės ir taip toliau. Dabar Loiteras ir iš Junktinės karalystės žodis suteikiamas. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė. malonu matyti, jog yra parengta koordinuota strategija tvaraus vystimosi tikslams. Taip pat buvo malonu išgirsti, kad ES prisidės prie ataskaitų tiekimo Vienoje 2019 metais. Mes tikimės ir mūsų komitete, tarptautinio vystimusi komitete, parlamente. Mes darėme spaudimą savo vyriausybei, kad būtų pateikta ataskaita šiame, cikle. Ciklas jau beveik įpusėjo. Ir tuomet, kai es ir Junktinė karalystė pateiks ataskaitą, tas ciklas jau bus pasibaigęs. Tai reiškia, kad prasidės naujas ciklas. Ir mums reikia labai rimtai pasikalbėti, kokius prioritetus mes nustatysime iš tų septyniolikos sričių. Pokalbis nebus lengvas, bet jo reikia. Neturime nieko pamiršti, nuo šalyje turime tikslingai išnaudoti savo išteklius, dėl nieko nepalikimo nuo šalyje. Kiti kolegos jau apie tai kalbėjo. Žinoma, nuvelia tai, kad buvo pažadėta e, revoliucija dėl tvarių e, dėl tvaros vystimosi tikslų duomenų, dėl duomenų suskirstimo pagal e, religiją, seksualumą, rasę ir taip toliau. Negalima leisti diskriminavimo etinių pagrindų, tam tikras etinės grupės palikti nuo šalyje. Turime užtikrinti, kad apimtume ir mažia, labiausiai pažeidžiamas grupės. Jungtinėme, mm, Jungtinė karalystėje parlamentas pradėjo tyrimą šiais klausimais. Kaip sakė kolegė iš Norvegijos, mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas yra rimtos problemos, kurias reikia spręsti. Ir aš iš Leiboristų partijos vardu galėčiau pasakyti, jog mes turime ištikrinti, kad ES ir karalystė turėtų imtis lyderystės. Mes nesitikime, kad kad besivystančios šalis imtųsi lyderystės. Jeigu žiūrėtumėm į Panamos e, dokumentus, į kitus skandalus, matome, kokie garsus asmenys vengia e, ir slepia mokesčius išsivyščiusiame pasaulyje. Jeigu tie visi mokesčiai būtų tinkamai mokami, tuomet pagalba vystimusi praktiškai būtų nereikalinga, nes šalis galėtų pačios vystyti savo mokestinę bazę reikia imtis veiksmų. Mes čia Europoje turime imtis veiksmų, panaikinant spragas, pavyzdžiui, užjūrio teritorijos jungtinės karalystės arba pačiame žemynė esančios tam tikros spragos e, Luksemburgė arba Londono sityje. Tos, tas visas spragas reikia panaikinti ir reikia labai rimtai pasikalbėti dėl to, kokiu veiksmu turime imtis. Ne vien kalbėti apie tai ir mokyti besivystantį pasaulį, kad jie turi gerinti savo mokesnę bazę. Mes pirmiausia patys turime panaikinti savo mokestinius rojus. Taip pat noriu pasakyti, kad karalystė gali mokėti 0,7 procentus, gali atitikti tą tikslą. Ir mums viduje yra sunku laikytis tos įpravimo, kai kiti jos nesilaiko. Reikia koordinuoto požiūrio tarp kitų valstybių narių, kad ir mes galėtume išlaikyti tą 0,7 procentų tikslą. Nes mūsų šalyje žmonės pradės priekaštauti, kodėl mes turime tai daryti, kai kitos valstybės narės to nedaro. Ačiū. Dėkuoju. Manau, kad dabar reikėtų ponui Frantinis suteikti žodį prieš pabaigiant. Vienai minutiai, prašau. Aš galbūt e, paminėsiu du aspektus, kurie buvo dažnai minimi diskusija. Pirmiausiai, manau, būtų nesažininga teikti, kad e, šiame konsensuse nekalbama apie tai, kad reikia išgyvendinti skurdą. Aš manau, kad e, jame yra daug šią temą skiriama dėmesio, tačiau negalime kovoti su skurdu, jeigu neužtikrinsime tvaraus vystimas, e, nekovosime su klimato kaita, neužtikrinsime taikos ir stabilumo. Tos šalis, kurios pasiekė mažiausiai pažangos e, siekdamos tvaraus vystimosi tikslų, buvo pačios nestabiliausios ir e, joje, jose kildavo ar jos kentėjo nuo įvairių konfliktų taip pat e, negalime atskirti vystamosios pagalbos nuo migracijos. Ir e, šie klausimai yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Apie tai taip pat minime konsensuse. Taip, šis sustarimas apriepia 28 valstybės narės ir žinoma, jis yra kompromisinis ir negalime tikėtis, kad 100 procentų bus visoms 28 šalims priimtinas dėl e, oficialios vystamosios pagalbos. Nedaugelis šalių tik tai sugebėjo laikytis prisimtų įsipareigojimų skirti 0,7 procentus nuo BVP šiam tikslui. Tačiau yra patvirtintas e, bendras e, stebėsenos mechanizmas 2019 jungtinėse tautose. Atsiskaitysime už šio susitarimo įgyvendinimą, taip pat įskaitant ir o, oficialią pagalbą vystimuisi. Galbūt ta sistema iš tiesų nėra tokia tvirta, kaip kai kurie tikėjosi ir pageidavo, tarp jų ir aš, tačiau ta sistema vis tik tai veikia. Ačiū ponai Frontinį. Taigi dėje negaliu suteikti daugiau galimybės kalbėti kolegoms, atsiprašau dėl to, nes Tačiau galbūt komisijos to galėtų pateikti mums informacijos apie finansavimo galimybės po 21 metų. Tuomet turėsime atšaukti antrąją dalį. O taip elgtis būtų nesažininga, taigi apgailestauju dėl to, nes per daug žmonių kalbėjo ir kalbėjo per ilgai. Pana pirmininkė, aš esu liberalų frakcijos koordinatorius. Žinote, kad mes kelis darbus dirbame vienu metu ir atvykau pavėlavęs. Jūs neįtraukite daugiau kolegų ir kalbėtojų sąrašą, tačiau toks yra mūsų darbo pobūdis, mes negalime būti vienu metu keliose vietose. Turiu svarbios informacijos, kalbant apie bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais, norėčiau turėti galimybę pasisakyti, kaip ir kiti kolegos, galbūt mes galėtume sutrumpinti antrąją mūsų diskusijų dalį tokiu būdu. So, thank you for your contribution. Ačiū. Neturime laiko kitiems pasisakymams. kad jūsų pasisakymai ir jūsų mintis pabrėžia būtinybės siekti susitarimo, e, užtikrinant tvarę vystimus politiką ir tvaros vystimus tikslų gyvendinimą besivystančiose šalise. Aš tikiuosi, kad e, e tai galės tapti rimtų pagrindų, priimant atinkamus politinius sprendimus, skirti, skiriant vystamąją pagalbą. Dabar baigiame pirmąją mūsų susitikimo dalį. Perėsime prie antrosios, kuriai pirmininkaus Lola. Ačiū. Lola. Hi. We need to start. Can you please take your seat? Kolegos, susėskime vietas, tęsime darbą. Venga, pues empiezo ahí. I will speak in Spanish. Aš kalbėsiu ispaniškai, kolegos, užsidėkite ausines. Ačiū. Aš esu Lola Sanchez Caldentei. Aš esu Europos parlamento vystimosi komiteto narė, aš esu iš Ispanijos ir atstovauju politiniai partijai Podemos, kuri yra Europos kairiųjų konfederacijos narė. Antroje šio posėdžio dalyje mes aptarsime tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo aspektą. Prieš tai norėčiau pakalbėti, kokia mūsų diskusijos apriptis. Mes nenorime vertinti pažangos ir konkretaus tvaraus vystymo tiklų gyvendinimo nacionaliniu lygmeniu. Tiesiog bus kalbama apie ES ir valstybių narių veiksmus įgyvendinant išorės politiką, teikiant vystimosi pagalbą, kad būtų sėkmingai įgyvendinami tvaraus vystimo tikslai besivystančiose valstybėse. Tvaraus vystimosi tikslų programa buvo priimta 8, 70 jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje 15 metų rugsėjo mėnesį ir šita programa sutelkė dėmesį į tvaraus vystimosi tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą ir taip pat sutelkė dėmesį į besivystančias valstybės ir siekia, kad jos prisimtų taip pat atsakomybę už jų vystimasi. Taigi įvairios suinteresuotos šalis yra susijęjamos šiais tikslais. Labai svarbu sustiprinti ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę pusiausvyrą ir nacionaliniu lygmeniu įgyveninti nusekles e, nacionalinės tvaraus vystimosi strategijas, taip pat įdėkti tinkamus mechanizmus, užtikrinant gerą valdyseną. Labai svarbi demokratinė atsakomybė, atsakomybė už vystimąsi savo šalyje, taip pat galimybę nacionaliniams parlamentams, politinėms partijoms, vietos ir regionų lygmenių įnešti savo indėlį priimant atitinkamus sprendimus. Praėjus dviems metams po tvaraus vystimosi tikslų patvirtinimo atėjo laikas apžvelgti situaciją ir patikrinti, ar įgyveninama politika tinkamai, ar yra matytos strategijos ir vyriausybės struktūros. Mes pakvietėme Gido Schmidt Traup kuris yra tvaraus vystimosi sprendimo tinklų vykdantysis direktorius. Jis pristatys kriterijus ir rezultatus ataskaitą už 17 metus. Taigi, kolega Traup, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad jūs pakvietėte mane į šį renginį. Man malonu pasidalinti mintimis apie tai, kaip tvaraus vystimosi tikslai yra įgyvendinami. Mes kartu su Bertasmano fondu išanalizavome, kaip e, surinkti ir apibendrinti išsamesnius duomenis. Ir kadangi puikiai žinome, kad šita informacija labai svarbi dialogui su visuomenė, ta, tie duomenys labai svarbus ir besivystančioms valstybėmis labai svarbu sutelkti dėmesį iš tos dalykus, kadangi e, transformacijos procesai prasidėjo ir mes nežinome, kokiu tikslu esame pasiekime. Labai svarbu turėti šitą informaciją toliau, vykdant mūsų programas. Jūsų komitete tai buvo suprasta ir taip pat buvo suprasta ir platesniu mastu. Taip pat yra suprasta, kad labai svarbu susijęti e, šiuos tikslus su kriterijais. Iš tikrųjų yra įdėta pastangų globalių mastų, tačiau aš norėčiau pristatyti tam tikrus kriterijus bendrame kontekste ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tų duomenų trūkumas dažnai e, neleido susijęti mūsų veiksmų. Aš tiesiog norėčiau pateikti informaciją apie mūsų duomenų pobūdį. Mes šitos duomenys e, paskelbėme viešai, tiesiog norėčiau pristatyti tam tikrą lentelę pagal valstybių eiliškumą. ES valstybės yra šito indekso priekyje. Iš tikrųjų labai svarbu buvo, kad visas likęs pasaulis prisijungė prie ES patvirtintos darbo atvarkės dėl tvaraus vystimosi. Ir iš tikrųjų tai yra labiau europinis modelis, ne Junktinių Amerikos valstijų ar Kinijos pasirinktas modelis. Taigi ES rezultatai yra labai geri, mes gavome 85,6 punktus nulinis e, įvertinimas reiškia, kad e, mes nepasiekime nieko. Mes mažindami šiltnamą efektą sukeliančių dujų išmetimus pasiekime labai daug ir taip pat įgyvendinami kitus kriterijus. Yra tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui, JAV yra 32 vietoje. Situacija, kaip matome, Anapus Atlanto yra skirtinga. Pavyzdžiui, vaikų mirtingumas kai kuriuose valstybėse yra labai aukštas, taip pat e, masinis smurtas, taip pat aplinkosauginiai kriterijai Junktinėse Amerikos valstijose pagal šios kriterijus yra pasiekta nelabai daug. Kalbant apie besivysančias valstybės, norėčiau taip pat paminėti, pavyzdžiui, Indonezijos pavyzdį. Jūs matote, kad šimtoje vietoje iš 157 valstybių yra Indonezija. Tačiau Indonezija tarptautinės konkurencijos kontekste e, veikia labai sėkmingai, taip pat e, uždirba labai didelį BVP tenkantį vienam gyventojui, tačiau yra sričių, į kurias nepakankamai atsižvelgiama. Tas pats yra pasakyta ir apie kai kurias ES valstybės. Čia yra nurodytas tie, tie pasiekimų vidurkiai vertinant pagal atskirus tikslus, pagal politikos prioritetus ir taip pat nurodomi įgyvendinimo trūkumai. Indonezija pagal, pagal, pagal antrąjį tikslą, pavyzdžiui, e, e, e, apsirūpinimo maistu srityje, taip pat žemės ūkio srityje nėra pasiekusi pakankamai įspūdingų rezultatų. Čia G20 valstybių apžvalga čia nurodytos ne EBPO valstybės, taip pat EBPO valstybės ir EBPO e valstybių kontekste yra, numat, yra nedaug ES valstybių. Taigi čia yra pakankamai daug išsamių duomenų ir aš tikiuosi, kad jie padės jums įvertinti valstybių narių indėlį nurodys tas sritis, kuriuose jis dirba sėkmingiausiai. Galvojant apie 17 tikslą, matome, kad ties valstybėmis narėmisis yra nurodyta tos kolonos raudona spalva, kadangi nepakankamai kovojama su mokesčių rojais ir mokesčių vengimu. Viena įdomi išvada yra štai kokia pavyzdžiui, vertinant pagal e, BVP tenkantį vienam žmogui, matote, kaip tai e, pasidalina po valstybės e, narės. Aplinkosaugos srityje, finansų politikos srityje, saugumo srityje taip pat yra dėlių skirtumų tarp besivystančių valstybių Pavyzdžiui, šioje skaitrėje matote, kad e, kai kurios valstybės Niderlandai, Kipras, Belgija nepasiekė ypatingų rezultatų, tačiau Danija, Islandija yra pagal pajamas pačioje lentelėje, pačiame lentelės viršuje. Taigi labai svarbu turėti tuos uh, E, e, duomenys ir turėti omenyje, kokį poveikį galėtų turėti šitokia raida kitoms valstybėms. Ir Junktinėmių Amerikos valstijų kontekste yra nurodyta tai rezultatai pagal nacionalinę struktūrą, nurodyti raudona spalva miestai, kuriuose yra pasiekta ypatingų pokyčių Taip pat yra atsižvelgta į ekonominius, socialinius, aplinkosauginius aspektus, kurie labai galėtų būti svarbus tęsiant darbą. Dėl kitų veiksmų mes tikimės, kad šita informacija bus naudinga. Mes e, šių metų vasarą parengėme ataskaitą apie duomenys valstybėse narėse. Mes taip pat analizuojame uh, tolesnės tendencijas. Taip pat praėjusią savaitę reikėtų atsižvelgti labai gerą Eurostato ataskaitą. Yra numatomos sąsojos su nacionalinėmis politikomis. Labai svarbu žinoti, ką valstybės narės daro įgyvenimas tvarpaus vystimosi tikslus. Ir žinoma, labai svarbu atsižvelgti į svarbiausius regionius indeksus. Mes analizuojame ekonomiką Afrikoje, ASEAN valstybėse. Taip pat mes diskutuojame apie tai, kad galbūt reikėtų parengti Europos kriterijus. Taip pat reikėtų sukurti kriterijus, kurie galėtų parodyti, kaip tvariai yra vartojama ir kokia tvari yra gamyba. Taigi šita informacija kol kas nebuvo prieinama valstybėms, o dabar manyčiau, kad ji pagerins ir jų situaciją. Muchísimas gracias, señor Smitrov. Ahora quisiera dar. Dėkuoju, ponui Šmitrov. O dabar suteiksiu žodį poniai Keispentus Rosimanus, užsienio reikalų komiteto iš Estijos parlamento pirmininko pavaduotoja. Pone Pendus, prašau. Dėkuoju. Gerbiami Europarlamente nariai, nacionalinių parlamentų kolegos, dėkuoju už surinktas diskusijas jūsų komiteto vaidmuo yra labai svarbus, sutelkant dėmesį į politinių įsipareigojimų įgyvendinimą ir užtikrinant, kad mūsų pagalba tikrai pasiektų tuos žmonės, kuriems reikia paramos. Tai yra labai svarbu. Galbūt nėra daug abejoničių, kurie abejotų tvariais vystimosi tikslais, jų nauda ir svarba. Bet tikslas visada tas pats. Svarbiausia yra įgyvendinti. Mes susidurime su gana aštriamis vidaus problemomis ir e, iškyla baime, kad tos problemos gali užgošti bendrasias, bendruosius tikslus. Ir kartais kila klausimus, kodėl tiek daug dėmesio skiriame išorėje, už mūsų sienų, kai vis dar išlieka viduje daug neišspręstų problemų. Taip, reikia kantrybės, drąsos ir noro visose mūsų šalise visiems aiškinti, kodėl mes turime pareigą ir tai yra mūsų pačių interesams. Ir remti tvarų vystimasi už mūsų teritorinių ribų. Taip pat svarbu nepamiršti, 5 procentai Europos piliečių dabar galvoja, jog yra svarbu padėti žmonėms besivystančiose šalise. Ir Taip pat labai nedaug žmonių ES mano, jog būtina padėti besivystančiam šalim, jog tai yra vienas iš prioritetų ES. Labai aktyvus, aktyvas diskusijos dėl tvaraus vystimosi tikslų vyko tuomet, kai baigėsi pats aštriausias finansų krizės etapas. Ir tikrai būtų sąžininka pasakyti, kad Ne viena iš krizių, kurios mes esame patyrę, dar nebuvo išspręsta iki galo. Ir ko gero, nebus tos krizės iki galo išspręstos ir per ateinančius metus. Jeigu mes žinotume apie tas pagrindinės tendencijas, kurios uh, paveiks pasaulį per ateinančius dešimtmečius, ar tai būtų klimato kaita, ar uh, didėjantis gyventojų žemėje skaičius, neveiksmingų valstybių skaičiaus didėjimas ir taip toliau. Akivaizdu, kad reikia tikslingos ir koordinuotos paramos. Du 2030 metų darbo tvarkė ir tvaraus vystimosi tikslai yra ilgalaikiai. Ir tai turi būti prioritetas visoms pirmingaujančios ES valstybei, valstybėms iki 2010 ir vėliau. Tai yra svarbus prioritetas ir dabartiniai Estijos pirmingaujančiai valstybei. Ir mums buvo labai malonu surenkti gretutinį renginį šiuo metu Liepos mėnesį, kur buvo sutelktas dėmesys į tvaraus vystimosi tikslų gyvenimą globalioje tekstilės sektoriaus vertės grandinėje. Šis sektorius, tekstilės sektorius yra labai svarbus, bet turbūt daugiausiai e, teršiantis pramonės sektorius. 80 procentų medžiagų patenka į atlikas ir tekstilės gamyba turi neigiamą poveikį aplinkai. Ponas Julioteris, nes jungtinių tautų atstovas tame renginėje sakė, kad jeigu mes norime pasiekti sėkmės įgyvendinami tvaraus vystimosi tikslus, privalome įtraukti ir svarbiausius sektorius į tai. O tekstilė yra būtent vienas iš svarbiausių sektorių. Ne, nepadarius pokyčių ten mes ne, negalėsime pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, mes turime e, taikyti e, gyvavimo ciklo požiūrį, eksploatavimo ciklo požiūrį. Taip pat reikia nepamiršti, kad pramonė yra labai svarbi šalies vystimusi. Pavyzdžiui, Bangladeš yra didžiulis eksporto sektorius. Reikia tiesiogiai kalbėti su konkrečiamis vyriausybėmis ir taip pat su įmonėmis. Tai leidžia sukurti geresnės sąlygas ir kur bevyktų gamybos procesas, reikia reikalauti, kad būtų užtikrinta, užtikrintas tvarumas, tvarumo reikalavimai. Siekiant iškirsti kelią neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms. Jūsų komiteto pirmininkas taip pat labai įkveptai pasisakė tame renginėje ir paaiškino ES pavyzdinę iniciatyvą gaminių srityje. Bangladešo tekstilės sektoriuje apie tai buvo kalbama ir pagrindinė mintis buvo skatinti tvar, tvarų, tvarę praktiką. Ir EBPO šiais metais parengė gairias kaip reikėtų tiekimo grandinę tinkamiau organizuoti. Ir tai buvo labai tiksliai ir aiškiai išaiškinta New York'e. Europos konsensusas vystimuisi pateikė keletą naujų novatoriškų būnų, būdų, kaip reikėtų gyvendinti 2020 m. darbo atvarkę įtraukiant ir skaitmeninius sprendimus ir technologijas. Svarbu, ir tai jau minėjau, ankstes, minėta buvo ankstesnėje sesijoje, kad skurdo eliminavimas turėtų būti vienas iš svarbiausių tikslų. Baigiant savo pastabas, norėčiau pabrėžti, kad šalia tvaraus vystimosi tikslų siekimo šalėse partnerėse ES ir valstybės narės turi ištikrinti, kad tie tikslai būtų siekiami ir viduje. Tvaraus vystimosi tikslai yra universalūs, taikomi visoms šalims ir mes negalime kitų įtikinti siekti tų tikslų, jeigu patys net, neturėsime aiškios vizijos, kaip sieksime es viduje tų tikslų. Nacionaliniai parlamentai čia vaidina esminį vaidmenį. Europos Sąjungai kyla vienas iš svarbiausių klausimų ateinančiais dviem ar trim dešimtmečiais. Tai yra, kaip išlikti konkurencinga, kaip pagerinti mūsų piliečių gerovę. Tvaraus vystimosi tikslai neprieštarauja šiems uždaviniams ir tai yra būtinos priemonės, siekiant tai užtikrinti. Dėkoju uždėmesi ir už šią diskusiją. Muchísimas gracias. Labai ačiū, suteiksiu žodį ponui Džiokominį, pasaulinių tarptautinių reikalų skiriaus vedėjo pavaduotojų. Eivėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad pradžiai labai svarbu pabrėžti, kad e, tvarus vystimasis yra vienas iš kertinių ES e, tikslų ir ES atliko labai svarbu vaidmenį patvirtinant jungtinėse tautose darbo atvarkai iki 2030 metų 2015 rugsėjo mėnesį ir yra įsipareigojusi šią darbo atvarkį gyveninti tiek pas save, tiek tarptautiniu mastu. Taigi aš nekalbėsiu apie tai, kaip šie tikslai gyvenime ES viduje. E, tik noriu pasakyti, kad darbai vyksta kitų metų antroje dalyje bus paskeltas atitinkamas e, atitinkami matmenys e, ir 2016 sausį vyks sustikimas e, šiuo tikslu pirmasis, o Eurostato ataskaita bus paskelbta lapkričio 28 dieną. Taigi labai svarbu pabrėžti tas e, sąsajas tarp e, priemonių, kurias įgyvendiname pas save ir įgyvendinamų priemonių tarptautiniu mastu. Kalbant apie išorės veiksmus, tai ką pasakysiu Ir taip yra žinoma informacija susijusi su tuo, kad ES tikrai nemažai pažangos yra pasiekusi išorės e, politikos srityje. Pirmiausiai e, noriu paminėti 2016 metų globalę e, užsienio ir saugumo politikos strategiją pagal kurią yra numatomas aktyvus ES dalyvavimas pasaulio mastu įgyvendinant pasaulinę tvaros vystimosi tikslų strategiją. Taip pat šiais metais ES buvo patvirtintas naujasis vystimosi politikos konsensusas, o tai reiškia visiškai naują požiūrį į vystimosi politiką institucijų ir valstybių narių. Ir šis naujas požiūris yra pristatomas kartu su vystimosi tvaraus vystimosi tikslais ir mes taip pat glaudžiai bendradarbiavame kitų tų kontekstai gyvendinant darbo tvarkė iki 2030 metų su šalimis partnerėmis rengiame bendras programas tam, kad galėtume imtis nuseklių suderintų veiksmų. Šiame naujame konsensuse Vystamas bendradarbiavimas yra vertinamas kaip sudėdamoji ES išorės politikos veiksmų dalis, apriepia humanitarnė pagalba, saugumą, migraciją, priekybą, aplinkosaugą ir klimato kaitą. Taigi mes pasirinkome visą prieipinti požiūrį į vystimosi politiką. Na ir paskutinis aspektas, kurį noriu paminėti, tai yra naujasis ES išorės investicijų planas, tam, kad paskantume investicijas e, Afrikos šalyje, ES artimiausioje kaiminystėje. Tai taip pat pabrėžia šį mūsų naują požiūrį. Kalbant apie globalios strategijos įgyvendinimą Pirmiausiai šioje strategijoje pripažįstama, kad gerovė reikia dalintis ir šis principas yra pagrindinis siekiant užtikrinti tvaros vystymosi tikslų gyvenimą, be taikos, stabilumo, ekonominės gerovės negalime tikėtis ir tvaros vystymosi. Spurmai Černiova buvo patvirtinta Birželio 7 dieną ją gyvendinant visame pasaulyje bus imasi konkrečių veiksmų, siekiant užtikrinti atsparumą visose lygmenyse ir kalbėtume apie skurdo mažinimą, konfliktų sprendimą, e, kitas sritis siekdami stiprinti valstybių, visuomenių ir atskirų individų atsparumą ilgalaikės didelio masto sukrėtimams. O toks požiūris e, liūdija, kad e, mes e, dabar persiorientuojame nuo problemų sprendimo prie jų užkardimo ir stipriname savo atitinkamus pajėgumus ir aš minėjau bendrą programavimo mechanizmą, taip pat šiuo metu atliekame bandomąjį projektą dėkdami ankstyvo įspėjimo sistemas pažeidžiamas e, šalyse ir įtraukiami į humanitarnės pagalbos sritį taip pat atitinkamas politinės ir saugumo aspektus. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad e, sparumo stiprinimas tikrai yra labai palanki terpė naujiems įsipareigojimams prisiminti, prisijimti. E, ir iki šiol konfliktų prevencijos rytyje tam nebuvo skiriama tiek daug dėmesio. Ačiū. Ačiū ponai Džekominį. Dabar suteiksiu žodį savo kolegoms. Kaip ir pirmąją mūsų susitikimo dalį, aš tikiuosi, kad e, kalbėsite pakankamai glaustai kad e, visiems leistumėte pasisakyti. Taigi, e, prašau nekalbėti ilgiau nei po dvi su pusę minutės, taigi prašau prisistatyti prieš kalbant ir e, pasakyti, kam užduodate savo klausimą. Pradėsime nuo Ispanijos, Jose Antonio Rubija dabar kalbės, prašau. Labadiena, ponė pirmininkė, esu Jose Antonio Rubijo, Ispanijos senatorius. Norėčiau pirmiausiai padėkoti už šio sustikimo tarp parlamentinio sušaukimą, sudarant galimybės aptarti darbo atvarkį iki 2030 metų ir atsižvelgti ir aptarti politinius veiksmus ir priemonės, kurios yra įgyvendinamos visose ES šalise ir kurios yra svarbios žmonijos ateičiai. Ispanijos senatas gyvena įvairias e, priemonės susijusios su informacijos sklaida tvaros vystimosi politikos kontekste, nes e, mums didžiausia nerima kelia tas nežinojimas politikų ir e, taip pat bendrai visuomenės tarpe apie tvaraus vystimosi tikslus. Todėl mes įsteigėme specialią komisiją, kurios darbas yra rūpintis e, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimu, pristatyti šios tikslus e, pilietiniai visuomeniai ir valdžios struktūroms. <clears throat> Taigi, būtent dėl šių priežasčių nusprendėme vasario mėnesį sušaukti susitikimą, kuriame dalyvaus visų abiejų parlamentų rūmų atstovai, taip pat autonominių regionų atstovai atsakingi už tvarus vystimosi tikslus ir savivaldybių atstovai iš visų Ispanijos provincijų. Ir aptarsime darbo tvarkės iki 30 metų įgyvendinimą ir patvirtinsime bendrą veiksmų planą, kurio vadovausimės per artimiausius metus. Ačiū. Ačiū. Žodis teikiamas e, Marija Manuel Rola, Portugalijos atstovė. E, na análise dos, dos índices, dos indicadores que nos apresentam aqui hoje, e, nota-se claramente. Žvelgiant į pristatytus kriterijus, matosi, kad ES išsiskiria iš kitų valstybių. Tačiau vis dėlto mes galime, turime sutikti su tuo, kad mes tam tikrus neigiamus faktorius perkeliame į valstybės už ES ribų. Portugalija ir Ispanija Taip pat. E, destes uh, ODS 12, 13 e 14, e que levanta. Ir Pirėnų pusęsalis yra su tuo tiesiogiai susiję. Pirmiausia, mes turime kreipti dėmesį į klimato kaitos šveltinimą. Turime pagalvoti apie tai, kokios priemonės yra tinkamiausios, bet to EBPO valstybės pagal šią statistiką, nors jos ir pirmauja, tačiau pagal tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą nėra pirmaujančios. Mes pietų Europoje kenčiame nuo sausrų, nuo sausros sukeltų miškų gaisrų ir todėl mes turime pagalvoti, kaip įveikti šią problemą, kaip nepereikvoti vandens išteklių. Galvojame apie vandens nukreipimą iš vieno upės baseino į kitos uh, valstybės teritoriją. Ypač į tas valstybės, kuriuose yra intensyvi žemdirbystė, tačiau nepakanka vandens išteklių. Tačiau nežinia, kaip tai padaryti, kadangi tos problemos kol kas dar tik tai yra e, ant popieriaus ir reikėtų tiesiog pagalvoti, kaip spręsti problemas, kurias kyla vietos lygmenių ir kaip jas spręsti globaliau. Liutano Kurz iš Afrikos. Atsiprašau, Austrija. Aš dirbu Austrijos parlamente, Bundesrate ir matau, kad reikia vykdyti labai atsakingą politiką. Tai yra Austrijos ir visuomenės ir parlamento uždavinys. Tai pasakytina, pasakytina ir apie darbo atvarkės iki 2010 metų įgyvendinimą. Vystomasis bendradarbiavimas remiasi kiekvieno žmogaus laisvo pasirinkimu. Labai svarbu mažinti skurdą, užtikrinti taiką ir saugumą, užtikrinti palankes gyvenimo sąlygas ir visa tai yra numatyta mūsų vystomojo bendradarbiavimo įstatymėje už bendradarbiavimą yra atsakinga mūsų užsienio reikalų ministerija, taip pat Europos, Austrijos vystimo e, agentūra koordinuoja programas ir projektus, kurie yra įgyvendinami kartu su viešojo sektoriaus bei visuomeninėmis organizacijomis. Yra ir tokių struktūrų kaip Europos vystimosi agentūra bankas, kuris taip pat padeda įgyveninti darbo atvarkės iki 30 metų tikslus. 1,3 milijardus eurų mes esame numatę vystimosi darbo atvarkės tikslų įgyvendinimui. Žinoma, tai nepakankamas e, suma siekia 0,7 procentų biudžeto tikslo. Mes artimiausių metų tikimės padidinti šitą finansavimą. 2016 metais šitas finansavimas padidėjo keturis kartus. Dabar nuo 77 milijonų iki 104 milijonų eurų šiais metais yra padidinta šita parama. Mums labai svarbus šeštasis tikslas - apsirūpinimas vandeniu ir mes esame valstybių donorių šioje srityje e, koordinatorė. Pastaraisiais metais šioje srityje yra e, pasiekta labai daug, mūsų vysimosi agentūra įnešė didelį indėlį ir be to yra numatyti dar 30 milijonų eurų papildomai. Thank you so much. Now... Dėkuoju. Heidi Hautala, žaliųjų parlamentarė. Ačiū pirmininkė. Man labai buvo įdomu klausytis Bertelmans fondo atstovo pasisakymo. Akivaizdu, kad šiaurės valstybės lyderiauja pirmos keturios valstybės jūsų sąraše pagal indeksą yra šiaurės valstybės. Galbūt dėl to, kad jos, jų socialinis modelis yra patrauklus. Tačiau kitoje skaidrėje buvo nurodytos turtingos valstybės, kurios tiesiog tvaraus vystimosi e, e, darbo tvarkės kontekste yra labai skirtingoje vietoje. Aš norėčiau išryškinti įmonių atsakomybę, privataus sektoriaus būtinybę prisijimti atsakomybę. Jūs, ponė pirmininkė, geriausiai žinote, gal netgi geriau už visus šiame parlamente, kad mums nepavyko įtikinti ES komisiją, kad reikia numatyti uh, privalomasis priemonės užtikrinant darbo e, standartus ir taip pat sukurti tinkamą darbo aplinką. Būtų įdomu išgirsti, ar panašios diskusijos vyksta ir kitose nacionalinėse parlamentuose. Thank you, Heidi. Na... Ačiū, Heidi. Aliva Kil kalbės iš Nigerijos. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, delegacijų nariai, aš esu iš Nigerijos. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes nelabai žinome, kad Nigerija yra viena iš populiariausių juodosios Afrikos valstybių. Joje glūdi didžiulis išsivys potencialas, tačiau šita šalis susiduria su ypatingais iššūkiais. Yra masiškai kertami miškai, mus ištinka sausros, taip pat susidurime su tapatybės krize. Jeigu pažvelgsime jungtų tautų tvaraus vystimosi programą, tai pastebėsite, kad mūsų šalis yra vertinama kaip viena iš skurdžiausių valstybė. Prieš du su pusę metų bus, buvo išrinktas naujas lyderis, kuris uh, užtikrino daugiau ramybės mūsų šaliai, taip pat užtikrino teritorijos e, integralumą. Iš tikrųjų, kiekviena valstybė gali veikti ir sėkmingai gyvuoti, jeigu turi e, tinkamą vadovybę. Kova su korupcija, kova su kapitalo išvežimu yra labai svarbi problema, kuri buvo nurodyta ne kartą diskusijose jungtinėse tautose. Taigi labai svarbu kovoti su korupcija ir nusikaltėlius bausti. 2017 m. 2020 m. laikotarpiui yra numatytas ekonomikos atgavinimo planas sudarant sąlygas ekonominiai įtraukčiai, taip pat sudarant sąlygas gauti išsilavinimą moterims. Yra 74 vietos lygmens vyriausybės sudarytos, kurios pritarė šiems tikslams, šiai programai. Taip pat mes planuojame vaikų maitinimą mokyklose ir siekime į mokyklas pritraukti tuos vaikus, kurie nesimoko. Labai svarbu teikti pažeidžiamiausiams stipendiją bent vienam mėnesiui, be to moteriams reikalinga parama kadangi jos neturi jokių lėšų. 2016 metais Nigerijos vyriausybė numatyta, dama biudžetą 17-18 metais, numatė 2 milijardų e, biudžetą būsto statybai. Labai svarbu, kad būstas būtų prieinamas visiems Nigerijos gyventojams. Mūsų parlamentuose mes priimame konstitucijas, numatome įstatymus, tačiau kiekvienais metais tvirtinant biudžetą visos organizacijos siekia gauti savo dalį. Todėl mes esame įsteigę du komitetus ir senato nariai turi užtikrinti, kad tvaraus vystimosi tikslai būtų įgyvendinti, kad būtų sudarytos kuo geresnios sąlygos, tačiau mes tų tikslų sieksime konsultuodamėsi su kitomis šalimis, su ES, su kitomis valstybėmis donorėmis. Labai svarbu, kad kiekviena vyriausybė suprastų savo atsakomybę siekiant įveikti skurdą. Dėkuoju. Monika Bartos kalbės iš Vengrijos. Ačiū. Aš esu Monika Bortoš, parlamentarė iš Vengrijos parlamento. Aš dėkoju už pakvietimą dalyvauti šioje diskusijoje ir pasikeisti nuomonėmis bei patirtimi. Aš dažnau dalyvauju įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. Aš esu nacionalinės delegacijos narė tarp parlamentinėje asamblėjoje dalyvauju įvairiose parlam... sesijose ir puikiai suprantu, kad nacionaliniai parlamentai vaidina labai svarbu vaidmenį, kadangi parlamento nariai yra tarpininkai tarp piliečių ir vyriausybės. Ir būtent parlamento nariai gali perteikti tuos didžius tikslus e, ir pristatyti juos e, visiems gyventojams suprantama kalba. Taigi mes visi turime siekti bendrų tikslų, mes kalbame apie aplinkos taršą, apie aplinkosauginę krizę jau keli dešimtmečiai, tačiau mes negalime laikyti šios kartos kaip e, perinamosios kartos Iš tikrųjų mes periname iš vieno laikotarpio į kitą ir siekiame tvaraus vystimosi. Todėl mes negalime būti pesimistai, mes turime optimistiškai žvelgti į ateitį. Norėčiau visus jūs padrasinti ir pasakyti, kad mums pavyks, jeigu mes keisimės nuomonėmis, jeigu mes perteiksime savo gerąją patirtį e, įveikiant gamtos stichijas, krizes iš tikrųjų būtų labai gerai, jeigu mes parlamentų lygmenių kauptume gerąją patirtį, mes panašų renginį organizavome pakviesdami Rytų Europos valstybių parlamentų atstovus ir taip pat Azijos valstybių atstovus. Bet to labai svarbu, kad ir prekybos srityje, pavyzdžiui, vandens, apsirūpinę vandeniu, vandens tiekimo srityje, visi veiktume iš vien. Tiesiog grįžę į sostinės mes turime pagalvoti, ką mes galėtume įnešti bendro tikslo vardan. Ir turėtume tęsti tą tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Ačiū Tomač. Enrique Keredo, komiteto narys. Ačiū. Norėčiau kalbėti trumpai, kad ir nacionalinių parlamento atstovai dar galėtų pasisakyti. Šiandien mes aptarėme tvaraus vystimosi tikslus, galvojame apie tai, kaip jų siekti nacionaliniu lygmeniu, ir kaip sustiprinti Europos strategiją, dirbant solidariai. Aš esu atsakingas už humanitarnės pagalbos teikimą ir tą progą norėčiau kreiptis į nacionalinius parlamentus ir priminti, kad pasaulio mastu situacija yra dramatiška, mums reikalingas valstybių narių solidarumas. 65 milijonai žmonių pasaulio mastu išguiti iš savo gyvenamųjų vietų pabėgėliai laukia mūsų pagalbos. Todėl mes Europoje tikrai turėtume pamastyti, kaip jiems padėti. Mūsų neseniai ištikusi krizė pribloškė mus, kadangi milijonas žmonių patraukė iš savo gyvenamųjų vietų, kadangi jie neturi maisto, gyveno skurde ir mums tenka rodyti solidarumą. Jeigu mes to nepadarysime, situacija pasaulyje taps dar dramatiškesnė, Taigi aš matau labai svarbu nacionalinių parlamentų, vyriausybių, Europos parlamentų vaidmenį. Damien Pichero, from France. Merci, madame la présidente. Donc, je suis... Euh, Ačiū pirmininkė, aš esu prancūzijos de deputatas ir priklausau Europos reikalų komisijai ir aplinkosaugos komitetui. 2010 m. Mm, tvaraus vystimosi tikslai ir darbo tvarkė nustato 17 tikslų ir mes turime visi įsipareigoti šios idėjos įgyvendinimui. Respublikos prezidentas kalbėjo rugsėjo praėjusiu mėnesį, kad būtina užtikrinti partnerystę su uh, Afrikos žemynų ir kad tai yra Europos projekto dalis. Europa nėra e, izoliuota e, sala, būtina palaikyti partnysius ryšius. Dėl nacionalinio biudžeto vystimus skirtos pagalbos jis turėtų būti didinamas, bet nuo 2010 pradžios dėja jis yra mažinimas, bet aš džiaugiuosi, e, kad e, Prancūzijos prezidentas dabar nustatė e, 2020 mm, metams tam tikrą BVP dalį skirti pagalbai besivystančiom šalim ir Afrikos žemynui. Džiaugiuosi mūsų vyriausybė, kuri 2018 vasario mėnesį bus e, tarp ministrinis komitetas sukūtas, kuris skirtas vystimuisi ir išorės ryšiams. Reikėtų suderinti veiksmus su visomis įmonėmis, su, plėt, e, su visomis e, suinteresuotomis šalimis, su plėtinė mm, visuomenė ir nevyriausybinėmis organizacijos. Kalbant apie nacionalinę asamblėją, mes parlamentarai 27 rugsėjo organizavome e, susitikimą mm, skirtą tvaraus vystimos tieksmams. Taip pat užsienio reikalų komitetas taip pat prisideda prie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Mūsų parlamentas yra puikiai supranta ir įsisamonina e, tuos iššūkius ir, ir tikslus, kurie yra susijęs su oficialia pagalba vystimuisi. Ir mes tiesiog norime pabrėžti, kad ši atsakomybė tenka visiems, tai yra bendra atsakomybė. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Linda Makavan. Ne? Nenori Linda Makavan? Tuomet Marija Anderson iš Švedijos, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritarėme kaiminiai Norvegijai, jos atstovės pasisakymui. Ir yra labai svarbu kovoti su skurdu tiek ES viduje, tiek globalių mastų. Sąžininga priekyba ir e, tinkamas darbas yra būtinos sąlygus siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Europos konsensusas yra tinkamas žingsnis prisėmant 2030 m. darbo atvarkės atsakomybę, bet turime imtis veiksmų. Nacionaliniai parlamentai turi daryti spaudimą vyriausybėms, kad būtų įgyvendita tai, kas pažadėta. Puikiai žinome, kad kalbant apie tūkstančio tikslus, mes praradome žmonės, kurie nukentėjo nuo karo, nuo ginkluotų konfliktų, taip pat praradome žmonės, kurie gyvena su negale. Švedijos požiūriu didžioji dalis mūsų paramos yra tiekiama per dvišalės organizacijas per Pasaulio banką, per jungtinės tautas, per nevyriausybinės organizacijas. Tai reiškia, kad mes daug diskutuojame apie tos klausimus kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną su Švedijos nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios užsima veikla pasauliniu mastu. Keturiasdešimt penkerius metus e, jau įgyvendiname dvišalės strategijas yra e, Švedijos tarptautinio bendravimo agentūra, kuri daug prie to prisideda. Ir į visą tą veiklą taip pat yra įtraukti ir tvaraus vystimosi tikslai. Švedija norėtų daugiau prisidėti prie mažiausiai išsivysiušių šalių vystimos ir paramos joms. Būtina integruoti moteris, bet taip pat reikia geresnių rezultatų ir pagalbos žmonėms, kurie gyvena su negale. Norėčiau pacituoti vieną iš kolegų iš praėjusios sesijos, kad mūsų užduotis yra apginti vystimosi tikslus. Ačiū. Thank you so much. Dėkuoju. Dabar sutikti žodį Džampieno Deleksoną iš Italijos. Prašau. Dėkuoju, kalbėsiu trumpai. Norėčiau sugrįžti prie migracijos klausimų. Būtų puiku, jeigu kiekvienas galėtų gyventi ten, kur dirba, bet dėja taip nėra. Yra daug e, disbalanso, kai kalbam apie skurdžių ir išsivyščiusių šalių gyventojus. ir migrantai daug pinigų siunčia atgal į savo šalis, tos sumos yra kartais e, tikrai milžiniškos. Ir tai prisideda turbūt prie vystimosi tikslų. Tokios sumos nepatenka į tas rankas tų žmonių, kurie galėtų piknaudžiauti, pasinaudoti savo naudai. Tie pinigai, tos perlaidos ir siunčiamos tiesiogiai šeimoms. Aš manau, kad mes turėtume realistiškai ir moksliškai viską vertinti. Kai kalbam apie migraciją, turime kalbėti ir apie vystimasi. Nekalbam apie kažkokius nepaprastasias situacijas. Plataus mastų migracija iš tam tikrų šalių. Krizės akivaizdoje tam tikros valstybės neturi pakankamai darbo jėgos, taip pat susidarė su gyventojų senėjimo problema. Ir čia Italija bando spręsti tą problemą. Daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių buvo išgelbėti jūroje per pastarosius trejus metus. Bandome padėti spręsti Libijos krizę, Bet Italija yra palikta visiškai viena, kitos ES valstybės narės ją paliko. Aš norėčiau, kad visi pakankamai drąsus būtų ir diskutuotų, svarstytų šią temą. Žmonės kartais bijosi migrantų ir jų keliamų problemų, bet jeigu mes nespręsime to, tai ta problema išliks. Turime nepamiršti, kad Europos Sąjunga, tikroji Europos Sąjunga gali būti sukurta tik tuomet, jeigu neturės nuseklę migracijos politiką. Ir jeigu tai bus tokia sąjunga, kur kiekviena valstybė narė galėtų dirbti savarankiškai, nes aš manau, kad Italija pernelik viena daug dirbo. Ačiū dabar Ispanija. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ispanijoje veikia atitinkamas bendravimo įstatymas ir 15 straipsnėje jo. Jo aiškiai reglamentuota, kaip turi būti gyvenime tinkami politiniai sprendimai. Taip pat tarptautinės politikos kontekste organizuojame susitikimus um, su ekspertais, pilietinės visuomenės atstovais. Taigi, kadangi laiko turiu nedaug, tai norėčiau tik tai atkreipti dėmesį į e, parlamento svarbą, parlamento vaidmens svarbą kontroliuojant vyriausybės veiksmus, kadangi vyriausybė yra atsakinga už tvaros vystimosi tikslų įgyvendinimą. Todėl rengėme bendrą rezoliuciją Ispanijos parlamento rūmų, kuri bus e, patvirtinta kitų metų pradžioje. Taip pat turime aiškiai suvokti, kad darbo tvarka iki, 20, iki 30 metų neturėtų apsiriboti vien tik tai paprastu bendradarbiavimu. Labai svarbu, kad parlamentas įsitrauktų uh, į vykstančius procesus, ypatingai svarbiausiojo komitetai, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, ekonomikos komitetas ir šiems komitetams yra labai svarbu parengti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų, juos patvirtinti. Turime nepamiršti, kad parlamentas turi būti gyvas organizmas, atviras, aktyviai dalyvaujantis vykstančiuose procesuose kartu su pilietinės visuomenės atstovais, kurie yra sukaupę dar daugiau patirties, nes dirba, e, palaiko tiesioginius kontaktus su žmonėmis. Taip pat turime kalbėti ir apie privatų e, sektorių, kadangi tik viešojo sektoriaus pastangomis visų tikslų nesugebėsime pasiekti. Labai svarbu siekti pažangos šioje srityje, parlamentas turi užtikrinti kontrolę, gyvybiškumą viso šio proceso, tačiau negali to padaryti vienas, negali atlikti e, tik tai savo pastangomis e, visų šių darbų, todėl yra labai svarbu įtraukti kuo platesnius visuomenės e, sluoksnius ir visuomenė turi tapti aktyvi visame pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū, ponė Teron. Dabar paskutinį žodį suteiksiu Marietai Tidėjai, Italijos atstoviai. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad sušaukėte šį posėdį, kad galėtume pasikeisti mintimis tarp atskirų parlamentų narių. Norėčiau pristatyti Italijos parlamento indėlį į šios veiksmus. 2017 gegužės 31 dieną Italijos parlamente Sante buvo patvinta rezoliucija susijusi su tvaros vystimosi tikslais, daugiausiai dėmesio joje skiriama migracijos problemams. Ir siūloma įsteigti skubios paramos fondą, kuris būtų skirtas e, šalims partneriams Afrikoje. Ir mm, Europos Sąjunga taip pat privalo parengti atitinkamą metodiką, kuri vadovaudamasi spręstų problemas susijusias su tvarių vystimus, įskaitant ir migracijos problemas. Taip pat būtina laikytis patvirtintų taisyklių, pavyzdžiui, paskirstant pabėgėlius. Tai, pavyzdžiui, neseniai buvo peržiūrėtas e, Dublino reglamentas, e, pagal kurį yra suteikiamas prieglapstis pabėgėliams e, toje šalyje, į kurią pirmiausia jie atvyksta. Todėl mes turime patvirtinti atitinkamas reformas susijusias su vystamoju bendradarbiavimu ir Italijoje buvo įsteigta atitinkama agentūra, kuri e, pavaldė užsienio reikalų ministeriją, tačiau gali veikti nepriklausomai, autonomiškai. Taip pat skatiname viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, kovojant su atitinkamų finansavimo mažinimų, siūlant e, naujas e, priemonės ir mechanizmus. Taigi mes dabar pakeitėme atitinkamas, sugebėjome pakeisti tendencijas ir e, nepaisant to vis tik tai finansavimo klausimas yra labai svarbus ir svarbu nepamiršti, kad reikia skirti 0,7 procentus nuo BVP vystamai pagalbai. kas ir buvo padaryta pastaruoju metu. Baigdama noriu paminėti Afriką. Norime užkirsti kelią e, netinkamoms vystimosi tendencijoms Afrikoje ir manau, kad pasitelkus tą naujai įsteigtą paramos Afrikai fondą mes sugebėsime pasiekti sustarimą dėl migracijos. 2017 metų biudžeto įstatymė šiam fondui yra padėti Afrikai yra numatytas skirti 200 milijonų eurų. 2018 metais mes norime, kad tas fondas taptų struktūriniu ir Italija galėtų prisimti ilgalaikius įsipareigojimus, padėdama vystytis Afrikos kontinentai, tačiau ir atskiri partneriai turi taip pat didinti savo indėlį šį procesą. Labai ačiū, mėly kolegos, už jūsų mintis, pasisakymus, dalyvaujant šioje diskusijoje. Baigdama dabar dar norėčiau suteikti, tiksliau e, pasakyti keletą minčių. Mes kalbame apie universaliasias tiesas ir vertybės. Tai yra tvaros vystimosi tikslai yra universalūs, taigi svarbu yra įtraukti iš šios procesus viešai privatų sektorių ir tas kelias, kurį mums atveria globalizacijos procesas, laisvoji prekyba visiškai nevaržoma, sudaro puikias galimybės piknaudžiauti, negerbti žmogaus teisėms, tam tikram nebaudžiamumui įsiviešpatauti. Europos parlamentas ir yra tam skirtas, kad e, nustatytų atitinkamas taisyklės, e, pavyzdžiui, susijusios su alyvpalmių aliejus naudojimu arba su padėtimi tekstilės sektorijoje. Turime labai daug e, informacijos apie tai, kad būtent toks Europos parlamento požiūris yra remiamas ir atskirų šalių parlamentai taip pat atitinkama krypti yra pasirinkę. Prancūzijos parlamentas metų, metų pradžioje patvirtino labai svarbų įstatymą dėl įmonių socialinės atsakomybės. Jungtinė karalystė, Niderlandai, Danija ir Vokietija taip pat panašiai kryptimi žengia. Taigi šį procesą pradėjome, turime jį tęsti. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų įnešti savo indėlį į tikslų, siekiant užsibrėžtų tikslų, baigdama šią posėdžio dalį, norėčiau dabar pristatyti e, Arne Lycis, yra taip pat mūsų komiteto narys ir atsakingas už santykius su nacionaliniais parlamentais, jis dabar pasakys, apibendrins visą diskusiją. Kolegos, labai malonu buvo dalyvauti šiame labai įdomiame, svarbiame posėdėje dėl tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Labai džiugu, kad atvyko kolegos ne tik tai iš ES parlament, valstybių narių parlamentų, bet ir iš Afrikos parlamentų. Iš tikrųjų, gal mes išplėsime savo bendradarbiavimą ir su kitais žemynais. Apibendrinamas norėčiau pasakyti tai, ką pasakė kolega iš, kolegė iš e, Vengrijos. Mums reikia išlikti optimistais. Yra pakankamai daug galimybių bendradarbiauti. Pavyzdžiui, susitarant dėl konsensuso, labai svarbu buvo susitarti dėl finansavimo Jungtinės karalystės atstovas minėjo, kad įstatymų įtvirtintas tikslas e, numatyti 0,7 procentus finansavimo iš biudžeto. Todėl džiugu girdėti iš Vengrijos atstovės, kad ir Vengrijos parlamentas numatė tokį pat tikslą. Vokietijos vyriausybė taip pat teigia, kad numatė 0,7 procentus, tačiau šitos lėšos skiriamos be kitako ir pabėgėlių prieimimo klausimams spręsti. Grįžtant prie Vokietijos, norėčiau atsiprašyti kolegų, kad kol kas mums nepavyko sudaryti vyriausybės ir todėl mūsų parlamentas dar neposėdžiauja. Tačiau būtų galima paminėti tik tai specialų komitetą, kuris yra įtraukė ir pilietinės visuomenės atstovus, tačiau nieko panašaus kol kas nėra nieko panašu nėra taip, kaip Rumunijoje ir kitose valstybėse. Taigi Vokietijos parlamentas turėtų pagalvoti, kaip įkurti tokį e, e, komitetą. Mes čia vystimosi komitete turėtume pagalvoti, kaip įtraukti į šitą veiklą kitus komitetus ir žinome, laukiame komisijos atsakymo Mogherini Timmermans atsakymų, kurie vyks į jungtinių tautų sesiją, tačiau kol kas mes nesustarėme dėl tų tikslų įvertinimo, todėl mes turime patys tartis šiame parlamente su komisija. Iš tikrųjų, mes 2019 metais turime New Yorkui pateikti ataskaitą apie ES pasiekimus ir todėl turime dėti pakankamai daug pastangų, kad sėkmingai parengtume šitą ataskaitą, kad tik buvo pateikta informacija, duomenys apie ES pasiekimus, bet tu e, Estija kalbėjo apie tai, kad e, New York'e Danija bus pristatinėjama kaip pavyzdys įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus. Mes esame parengę ir savo iniciatyvą ataskaitą ir matome, kad Vokietijoje, Danijoje yra pasiekta pakankamai daug pažangos užtikrinant tvarę e, pasiūlą. Junktinėse tautose, bet ir mūsų šalyje. Koks... Audinių uh, mm, srityje taip pat e, galime nuveikti labai daug. Daug kas kalbėjo apie klimato mm, kaitą, kolega iš e, Afrikos taipogi, taip pat e, audinių gamyba tiesiogiai susijusi su klimato kaita, todėl yra numatyti atitinkami veiksmai. Šioje srityje mes kartu su AFET komitetu aplinkosaugos komitete esame numatę pasiūlymą dėl diplomatijos veiksmų klimato kaitos švelninimo srityje. Galvodami apie kitą sesiją turėtume konstatuoti, kad labai naudinga pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais, tačiau vis dėlto reikėtų galbūt tema pasirinkti jūsų šalių gerosios praktikos pavyzdžius įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus, galbūt reikėtų labiau įsigilinti į situaciją vienoje iš valstybių. Be to norėčiau pranešti Jums, kad po šito posėdžio dar bus galimybė pasikalbėti Jums trečiajame aukšte kafeterijoje ir mes esame numatę e, pietus ir jūs galėsite ir pasikeisiu nuomonėmis, taip pat pasikalbėti su Betelsmano fondo atstovu. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo suorganizuoti šitą renginį, kas parengė šitą vaizdo medžiagą, kurią matėme pačioje pradžioje. Aš norėčiau komitijos komiteto vardu padėkoti visiems, taip pat uh, komiteto nariams už tai, kad pavyko taip sėkmingai suorganizuoti šitą renginį. Mūsų komitetas e, toliau posėdžiaus po pietų trečią valandą. Tai informacija mūsų komiteto nariams. Ir jeigu jūs norėtumėte pasidaryti nuotraukų, tai mes tų atskirų tikslų korteles esame išdėstę salės prieigose ir jeigu jūs norėtumėte e, nusifotografuoti su šitų tikslų kortelėmis, tai jūs, mes tai mielai padarysime ir jūs galėsite panaudoti šitas nuotraukas e, socialinėje žiniasklaidoje ir galbūt e, šitas rodytas filmas būtų naudingas jūsų nacionalinių parlamentų atstovams, mes galime persiųsti jums. Taigi Dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymus ir tikiuosi pasimatyti jūs, su Jumis kafeterijoje dar kartą ir darant nuotraukas ir taip pat dėkuoju vertėjams, kadangi jie padirbėjo šiek tiek ilgiau.